So, colleagues, can we uh, start? Hallo, Herr Fischer. So, um, Gerbiami kolegos, ar galime pradėti? Mūsų darbo tvarkė, darbo tvarkė tikrai labai daug klausimų e, ir turime e, šiek tiek laiko problemų, todėl pakeitėme e, darbo tvarkę šiek tiek iš pradžių bus susitikimą su Envi e, pirmininku, o, o paskui tik tai e, aptarsime kitus klausimus, ar visi pritarė tokiam pakeitimui. Dabar pirmininkės pranešimai. Man, aš norėčiau jūsų dėmesio mes e, suformavome druo delegaciją, kuri vyks į Mianmarą. E, dalyvaus toje delegacijoje ponia Vaider ir ponia Kilnilsen. Ir kitame mūsų posėdė, kuris vyks valandžio mėnesį, jos mums e, pateiks informaciją apie tą vizitą. Taip pat yra keletas kitų klausimų. Žmogaus teisų grupės Iš Saud, e, buvo, mum, mum pranešė, kad Saudo Arabijoje yra rengiamas yra rengiamas teismo procesas, teisiamas žmogus, kuris, e, kuris yra teisiamas už nusikaltimą, kurį prieš penkio, padarė prieš 15 metų nevyriausybinės organizacijos tam labai prieštarauja ir e, Saudo Arabijos e, ministro oficialus pranešimas sako, kad ta informacija e, nėra ting, teisinga. Ana kai, turi, kai susitiksite su ministru, įsitikinkite, ar tai tikrai yra e, netiesa nes aš pati rengiau e, demaršus iš savo, e, frakcijos, savo frakcijos vardu, nes yra e, vykdomi baisus teismo nuosprendžiai ir e, mane informavo, kad e, vieno teismo sprendimo vykdymas yra e, sustabdytas. Bet vėliau tam žmogui buvo vis tik tai įvykdyta mirties bausmė, nepaisant visų patikinimų, kad teismo sprendimo vykdymas yra sustabdytas. E, pirmininkė, Taip, aišku, tai pažeidžia, pažeidžia Junktinių tautų konvenciją e, prieš ka, e, kankinimus, o Saudo Arabija yra e, patvirtinu, ratifikavusi tą konvenciją, tai taip pat pažeidžia kitus tarptautinius susitarimus, kurios, kurių turėtų laikytis Saudo Arabija. Taigi man atrodo, kad tai yra labai aiškus atvejs. Toliau dėl mirties bausmės kuveitė e, reikia apgailestauti, kad balandžio pirmą dieną buvo vykdyta mirties bausmė trims žmonėms. E, Kuveitas kol kas e, paskelbė de facto moratoriumą e, šešių metų, kad per šešerius metus neturėtų būti vykdoma mirties bausmė šalyje. Ir ponia Ešton sureagavo atitinkamų raštų į tai, kas įvyko Kuveite. Ir mes turime reikalauti iš Kuveito vyriausybės, kad jį laikytųsi moratoriumo kaip pirmo žingsnio ir paskui turėtų iš vis panaikinti e, mirties bausmę. Taip pat e, įvyko tam tikras nesusipratimas druo posėdė dėl situacijos Bahreinė. E, Bahreino žiniasklaidoje e, ta, žinias, ta, ta diskusija, kuri čia įvyko, buvo pateikta taip, kad buvo papasakota tik apie teigiamus mūsų diskusijos aspektus ir buvo nutilėti neigiami aspektai, tai, ką mes kritikavome. Todėl manau, kad balandžio mėnesį mes turėtume parengti parlamento formalią poziciją dėl Bahreino. Taip pat tikriausiai jūs prisimenate e, Laoso e, situaciją, e, kuomet ponas Sombat Sampont dingo be žinios E, gruodžio mėnesį, tai yra svarbus žmogaus teisų aktyvistas. Vasario mėnesį mes parengėme parlamento rezoliuciją ir patvirtinome parlamento rezoliuciją e, dėl šio žmogaus likimo. Mes esame labai susirūpinę, kad jis yra dingęs be žinios ir mes nieko nežinome apie jo e, likimą. Mes gavome iš Laoso atitinkamų uh, valdžios institucijų e, žinia, kad kol kas vyksta e, policijos, yra vykdomas policijos tyrimas, bet kol kas e, nėra nieko žinoma apie šį žmogų. Taip pat Laoso policijos policija prašo pagalbos ieškant šio žmogaus. Ir mes toliau e, reikalausime nepriklausomų tyrimų šia, šiame kontekste. So I'm a little bit too quick actually <laughs> because I'm, um, as we said, I, um, we, uh... Kaip jau minėjome, mes taip pat gavome informacijos apie žmogaus teisės, teisų pažeidimus Rusijoje, situacija ten kai kuriais klausimais tikrai negerėja. Uh, ir pasižiūrėsime, kaip galima būtų surenkti klausimus kai kuriomis iš šių temų dėl žmogaus teisų padėties Rusijoje. Ta reikės padaryti name iš mūsų būsimų posėdžių. Norėčiau pasakyti, jog pozityvų buvo tai, kad kovo 21 dieną e, ponia Ešton paskelbė pareiškimą dėl Magnitskio bylos ir kritikavo per nelyg ankstyvą bylos nutraukimą. Tuo pat metu e, reikia pasakyti, kad byla tęsiasi po mirties Magnitskio. Ir Rusijos žmogaus teisų patarėjas Dulgov iš Rusijos dėl šio klausimo pateikė kitokią nuomonę. Tada aš manau, kad Mums dėl to būtina surenkti klausimus ir išsiaiškinti, kas ir kaip. Uh, let me also uh, tell you that this time we don't have. Šį kartą mes neturėsime klausimams laiko. Tai vyks kitą kartą, galėsime komisijai pateikti klausimus. Ir seniau e, tokių atvejų yra buvę. Jeigu manote, kad turite klausimų komisija arba turite informacijos apie tokius atvejus, kurie kol kas nėra labai gerai žinomi, tiesiog nepraleiskite progos informaciją susirinkti daugiau. Okay, then So, uh, I have to see now we are a little bit too early. Na, e, turėčiau pasakyti, kad ponas Gruotė dar tik eina į posėdį, o mes šiek tiek pankstinom laiką, tai turėtume jo šiek tiek lūkterėti. Okay, so now uh, we uh, continue with our... Taigi, tęskime, dabar bus keitimasis nuomonėmis su ponu Grote, aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininku. Ir e, mes kalbėsime apie naujausią informaciją apie Dohos konferenciją dėl klimato kaitos. Tikriausiai prisimenate, kad prieš keletą mėnesių pirmą kartą parlamento istorijoje mes kartu su Envi komitetu turėjome bendrą e, posėdį ir manau, kad e, iš tiesų tai yra e, aktualu aptarti kai kurias temas kartu. Ponas Groti yra Envi komiteto pirmininko, jis taip pat buvo, buvo pirmininkas parlamento delegacijos, kuri vyko iš šalių konferenciją dėl klimato kaitos. E, tai buvo e, konferencija, kuri vyko Dohoje 26 e, lapkričio iki gruodžio 8 dienos. Taigi mes džiaugiamės, kad ponas Grotė yra pasirengęs pateikti mums naujausią informaciją ir e, supažininti mus su iššūkiais, kurie mūsų galėtų laukti. Dėkoju Jums e, už tai, kad atvykote į mūsų posėdį, taip pat dėkoju ir kitiems svečiams, kurie atvyko į mūsų posėdį. Mes galėsime labiau pasigilinti į kai kurias temas, nes dažnai savo pakomitetyje mes e, neturime progos aptarti šių temų ir kaip savo e, darbo tvarkę, kuri susi, susijusi su e, ekologiniais klausimais, tai dažniausiai e, būna protestai, kuomet žmonės e, protestuoja E, prieš atitinkamus ekologinius projektus ir pastarasis įvykis buvo balandžio 9 dieną, kuomet vienas Rusijos aktyvistas žuvo, o jisai buvo aktyvus kovotojas prieš vieną infrastruktūros projektą, kuris turėjo pakengti miškams aplink Maskvą. E, ir jis buvo. Ir Jo mirtis, jo žutis buvo e, klausimas, kurį e, reikėjo aptarti. Taip pat mes esame susitikę su e, kai kuriais etninių grupių aktyvistais Tailando teritorijoje, kurie kovoja, prieš, kovoja už aplinką ir taip pat mes bandome atsižvelgti į vietos bendruomenės Mienmare interesus, e, į jų kovą prieš industrializavimą. E, taigi ta, tiek mes apžvelgėme tuos ekologinius aplinkosauginius klausimus, kai jie būna susijęs su žmogaus teisėmis, su žmonių kova. O dabar mes galėsime šiek tiek plačiau pažvelgti į šią temą į aplinkosaugos temą. Ir aš manau, kad geriausia būtų, kad pirmasis pasisakytumėte jūs, ponė Grotė, kad jūs pristatytumėte naujausią informaciją apie Dohos konferenciją. Dėkoju, ponė pirmininkė, e, ponė Lochbiller, gerbiami kolegos. Jau praėjusiais metais mes e, buvome susitikę ir e, diskutavome kartu, aptarėme su ekspertais klimato kaitos temą ir tai, kaip, kaip ta klimato kaitos problema, kaip ji įtakos žmogaus teisų situaciją. Ir e, aš džiaugiuosi, kad šiandien vyksta antrasis mūsų sutikimas, jeigu įvyks trečias, tai jau galėsime kalbėti apie gražią tradiciją. Ir tikiuosi, kad mes tą tradiciją tęsime, nes manau, kad mes e, parla, e, iš parlamento pusės turėtume klimato kaitos klausimą aptarinėti plačiau. Negalima kalbėti apie tai kaip apie aplinkosauginę e, temą ir apie kažkokią, kažkokias kliūtis pramoniai. Manau, kad mes turime žvelgti į šią temą plačiau, turime kalbėti apie e, žmogaus teisų aspektus ir apie e, ekonominės problemas, kurios tai pasaulyje, kurios taip pat yra glaudžiai susiję su žmogaus teisų problemomis. Ir todėl tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime tęsti savo e, bendradarbiavimą. Aš koordinatoriams aplinkosaugos komitete e, pasiūliau, e, kad kadangi 2015 metais Paryžiuje berots turės įvykti esminė konferencija, kad mes turėtume parengti kelio gairių planą į Paryžių, kažkokį tokį dokumentą, kur mes iš parlamento pusės E, labai aiškiai suformuluotume, kas yra, kokie yra mūsų reikalavimai ir kad tie sprendimai, kurie priimami tokiuose konferencijose, kad jie iš tiesų būtų įgyvendinami ir kad tie pažadai skirti e, tam tikras lėšas, kad jie taip pat būtų įgyvendinami. E, mūsų įgaliojimai, e, mūsų kadencija bus iki 2014 metų vasaros, taigi neliko daug laiko. Per tą laiką įvyks konferencija Varšuvoje, paskui įvyks kitos konferencijos, tačiau manau, kad mes turime tose konferencijose daryti daugiau spaudimo, taip pat ir parlamente turėtume daryti daugiau spaudimo, kad būtų laikomasi tų pažadų. Ir aišku, aišku, čia labai svarbu, kad mes bendradarbiautumėme su žmogaus teisų pakomitečiu ir taip pat bendradarbiautume su savo kolegomis iš užsienio reikalų komiteto. Nes e, taip pat yra labai svarbu, kad šiandien yra Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai. Manau, kad mes turime e, sukurti Europos energetikos ir klimato diplomatiją, kuri rūpintusi ir žmogaus teisėmis, nes dažnai tokiuose konferencijose pamirštami žmogaus teisų klausimai. Todėl manau, kad yra labai svarbu, kad mes parlamentas plačiau žvelgtumėme į klimato e, problemas, į klimato kaitos problemas ir apimtume taip pat, pavyzdžiui, ir užsienio politikos arba žmogaus teisų aspektus. O šiandien kaip tik e, kalbėsime labiau apie žmogaus teises. E, Iš tiesų, parlamento delegacija vyko į Dohą, aš buvau tos delegacijos vadovas, galima iškelti klausimą, ką parlamentas veikia toje konferencijoje, nes mes nesame e, dėrybininkai Dohoje, bet manau, kad vis tiek yra labai svarbu, kad parlamentas būtų atstovaujamas e, Dohoje, nes mes tam tikrą prasme esame tarpininkai ir manau, kad tokia konferencija yra puikia vieta, kur galima išgirsti, ką sako, ką nori pasakyti kiti ir tai yra galimybė mums parodyti, ką mes ketiname daryti. Ir man, man pavyzdžiui, įsimintiniausias susitikimas buvo susitikimas su Bangladešo parlamentarais, kurie mum, mūsų netgi prašė, pradėkite veikti, nes mes vieni negalėsime nieko padaryti. E, nes Bangladešė dėl ciklono kilo didžiulė katastrofa, vienas su pusė milijonų namų buvo sugriauta. E, tai yra didžiulio masto e, tragedija. Jeigu tokia tragedija įvyktų, Europoje vyktų vienas krizės susitikimas po kito, o čia šitas Bangladešo atvejs buvo kažkur paraštei paminėtas. Ir manau, kadangi vyksta tokios tragedijos, mes turime į tai atsižvelgti turime apie tai kalbėti. Kitas dalykas, apie ką turime kalbėti ir tą mes aiškiai pabrėžiame diskusijose po Dohos konferencijos, tai, kad ES valstybės narės nuolat e, daro kažkokius pažadus dėl finansavimo, bet iš tiesų tie pažadai nieko nereiškia, jeigu e, taryboje už, už uždarų durų e, yra nutariama kažką finansuoti ar nefinansuoti ir paskui tokiuose konferencijose garsiai apie tai kalbama. Manau, kad e, čia reikia geriau koordinuoti veiksmus, kad e, mes parodytume, kad Europa tikrai nori kažką padaryti, o ne kad e, ma, darys tokius mažus susiskaidžiusius žingsnelius, žingsnelius, nes ko mums reikia iki 2020 metų, kasmet reikia skirti 1 milijardą JAV dolerių, kad būtų e, finansuojamos e, priemonės kovai su klimato kaita. Jeigu to nepavyks pasiekti, tai tuomet e, tas renginys kaip ir neturės prasmės tie visi pažadai kalbant apie bendradarbiavimą ir apie tai, ką mes turėtume padaryti e, šiame kontekste, mes galėtume prisidėti jau kitą savaitę, galėtume prisidėti e, prie to, e, pataisydami savo apivar, e, apivartinių taršos leidimų priekybos sistemą. E, dabar yra trečioji šios sistemos fazė ir ypač ketvirtoje fazėje turėtų būti aišku, kad e, E, kad lėšos gautos iš prekybos apivartiniais teis, e, taršos leidimais nebūtų naudojamos tam, kad būtų užpildytos nacionalinių biudžetų spragos. Tos lėšos turėtų būti skiriamos kovai su klimato kaita, atitinkamoms harmonizavimo priemonėms. Ir mes, pavyzdžiui, kuomet buvo kalbama apie aviacijos sektoriaus įtraukimą, mes, mes pasisakėme priešingai negu taryba, mes reikalavome 50 e, procentų ribos ir manau, kad mes parlamentas ir toliau turėtume e, taip veikti. Mes negalime važiuoti į tas konferencijas tik tai kaip spe, e, stebėtojai ir turime e, skirti didžiulį dėmesį finansavimui, nes tas finansavimas, tie pažadai turi būti įgyvendinami, turėtų būti. E, parengta logiška koncepcija, e, kuri turėtų būti tinkamai finansuojama, nes kitaip mes atrodome nerimtai. E, taip pat mes turėjome e, galimybę susitikti su Australijos ministru kuris šią savaitę lankėsi Briuselėje. Taigi Australija taip pat dalyvaus apivartinių taršos leidimų E, sistemoje. Taip pat Kinija septyniose savo provincijose e, taip pat pradės taikyti tą e, apivartinių taršos leidimų sistemą ir ta sistema netgi bus žymiai didesnė ir griežtesnė negu europinė sistema. Todėl aš turiu taip pat nuolat pabrėžti, kad mums reikia finansavimo vystimosi bendradarbiavimui ir visose diskusijose, pavyzdžiui, kalbant apie patentus ir technologijų perdavimą, mes turime pasirūpinti tuo, kad e, mažiau išsivyščiusios valstybės turėtų e, prieigą prie technologijų, nes e, jeigu mes tik tai kažką, e, ka, kažką pataisysime e, tų valstybių e, statybų aikštelėse, tai nieko neduos. Manau, kad mes turime iš esmės keisti visą infrastruktūrą, energijos tiekimą, kad neįvyktų tų, tų klaidų, kurios buvo padarytos Europoje prieš kurį laiką. Taigi manau, kad mes turime apie tai taip pat kalbėtis parlamente, diskutuoti parlamente. Tai turėtų būti pagalba savipagalbai. pagalbai Kalbant apie Dohos konferenciją, e, ji davė daugiau negu tikėtasi, bet, bet mažiau, ne, mažiau negu buvo mūsų lūkesčiai. Ir mes visuomet po tokių konferencijų patvirtiname gražias rezoliucijas, bet manau tai, ką mes suformuluojame tokiuose rezoliucijose, e, vėliau turėtume e, perkelti į, teis, į teisės aktus. Aš žinau, kad lobistai iš išorės daro didžiulį spaudimą, bet šiaip turėtume likti ištikimi savo rezoliucijoms, nes iš tiesų tada tos rezoliucijos nieko nereiškia. E, jeigu tarp rezoliucijų ir mūsų veiksmų yra didžiulė spraga. Todėl aš laukiu diskusijų su jumis, laukiu jūsų klausimais. Tikiuosi, kad mano apsilankimas jūsų pakomitetė nėra paskutinis kartas. Tikiuosi, kad mes įvesime šią gražią tradiciją, nes mums reikia, e, reikia pagalbininkų, e, sprendžiant klimato kaitos problemas. Ir aš čia turiu omeny užsienio reikalų komitetą ir aišku žmogaus teisės, pa, teisų pakomitetį, nes klimato politika yra susijusi ne tik su aplinkosaugos politika, taip pat su ekonominė politika, su išorės politika politiką, užsienio politiką ir e, žmogaus teisėmis. Pone Grotė, dėkoju, aš kai ką pasižymėjau ir vienas dalykas yra tas e, kelio, gailių, pra, e, kelio gairių planas. Mes nuolat stebime EIVT ir teikiame e, pasiūlymus, ką jie galėtų nuveikti. Ir norėčiau pasakyti, kad gruodžio mėnesį mes e, patvirtinome labai išsamų e, žmogaus teisų veiksmų planą Europos e, Sąjungos ir tenai taip pat yra paraž... kalbama apie klimato problemų ir žmogaus teisų problemų sąsajas. Ir jei, nors tai yra ir tik nedidelis punktelis, mes vis tiek turime kalbėti apie tai, kaip mes įgyvendinsime tą aspektą. Ir, e, Pavyzdžiui, tos konferencijos Varšuvoje ir Paryžiuje galėtų būti tikrai puikia proga šiek tiek išplėsti mūsų um, išorės veiksmų politiką. O dabar norėčiau pristatyti ekspertus, kurie atvyko. Tai yra ponas Steve Trint, e, tai yra e, aplinkosaugos fondo E, nevyriausybinės organizacijos veikiančios Junktinėje karalystėje e, atstovas, jisai bando taip pat ginti žmogaus teises, taip pat e, tarp mūsų yra ponas Vendel Trijo, jis yra klimato veiksmų tinklo Europai, kuris yra įsteigtas Bruselėje vadovas. E, tai yra didžiausia Europos koalicija, kuris sprendžia energetinius ir klimatinius klausimus. E, jai priklauso apie 20 organizacijų, daugiau nei 25 e, valstybėse, Europos, Europos valstybėse. Ar gali Europa siekti veiksmingos politikos klimato kaitos rytyje? Taip pat norėčiau pristatyti Martin Fütt Labą dieną, ponė Martin Fett. Tikiuosi, jūs taip pat įsijungsite į diskusiją. Dabar steiksiu žodį ponui Trent. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, kad pakvietėte dalyvauti šiame posėdėje. Man dėl to labai džiugu. Džiugu, kad vyksta šie klausimai. Aš norėčiau pasakyti, kad galiu pritarti viskam, ką minėjo ponas Gruotė Aš e, surengdamas, dabar klausydamas jo kalbos, galvau, kad mano žodžiai gali būti savotiškas aidas tam, ką jis pasakė. Aš prie savo pranešimo esmės perėsiu vėliau, dabar įvadui norėčiau pasakyti, kad esminis dalykas, kalbant apie klimato kaitos klausimus, yra štai koks. Tai nėra vien tik aplinkosaugos klausimai, tai apima visas mūsų gyvenimo sritis. Be abejo, Europos Sąjungoje tai yra toks atvejis ir taip pat lygiai taip pat ir kitose besivystančiose šalise. E, svarbu, kad žmonės galėtų išgyventi dėl, ir, ir kad tos jų gyvenimo sąlygos nesikeistų, tačiau vis to, ką aš girdėjau. Norėčiau pacituoti Mary Robinson. Ji prieš keletą metų pasakė, turime neužmiršti, kad egzistuoja tam tikri žmogaus teisų principai ir svarbu apie juos kalbėti, kai kalbame apie žmogaus teisės ir kai kalbame apie aplinkosaugą. Ir svarbu tai turėti omeny visiems, kurie priima sprendimus dėl klimato kaitos. Po antro pasaulinio karo buvo pasirašyta Ženevos pabėgėlių konvencija, kad būtų galima uh, apsaugoti tos žmonės, kurie bėgo nuo persikėjimo. O dabar 20 21 amžiuje matome, kad persekiojimų tebėra. Persekiojami labiausiai pažeidžiami skurdžiausi mūsų planetų žmonės. Jie turi uh, palikti savo namus, palikti savo kultūrinės gyvenimo teritorijas, nes nebegali ten gyventi dėl klimato kaitos. Ir 38 milijonai žmonių bus netrukus pabėgėliai dėl klimato kaitos. Būtina numatyti tinkamas pagalbos pabėgėliams sistemas, apie tai kalbam Europos parlamente, be abejo. Tai strategiškai palies e, visas ekonomikas, ne tik tokias kaip Bangladešo, bet ir kitų šalių. Ir mes matysime, kad jeigu situacija nesikeis, tai masinė migracija tęsis ir toliau. Taip pat matom, žinome, kad pablogės žmonėms galimybė apsirūpinti reikiamais resursais, juolab, kad žmonių skaičius auga ir skurdas auga kartu. Ir labai sunku bus nieko nedarant ateityje išvengti konfliktų, kurie galbūt smurtiniai. Tad mm, galime sakyti, kad aplinkosaugos dalykai turės įtakos žmonių teisėms pasaulyje ir jau turi tos įtakos jau dabar. Uh, nes mes kalbame apie e, tvarę, e, tvarias vietas, kur žmonės gali gyventi, kur gali dirbti, kur gali apsirūpinti maistu. Be abejo, klimato kaitos poveikis pirmiausia pasireiškia ten, kur žmonės labiausiai pažeidžiamis. Iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad labiausiai pažeidžiami yra moteris ir vaikai, susiklošius tokiai padėčiai. Yra ir dokumentų, tarptautinių organizacijų apie tai, kokia sudėtinga yra susiklošiusi atskiruose regionuose situacija. Mes sakome, dirbantis vietose, kad būtina pripažinti, kad tie dalykai, klimato kaitos dalykai taip pat yra susiję ir su žmonių saugumu. E, būtin na, kad a, tai taip pat turi įtakos ir e, religiniams, kultūriniams ir kitokio pobūdžio konfliktams. Ir tų konfliktų daugės, jeigu nieko nebus daroma. Tad nenuostabu, kad e, š, tie konfliktai, daž, konfliktų pirminė priežastis dažniausiai yra klimato dalykai. Būtina, kad būtų uh, kūriamos tvarios struktūros. Priešingų atveju vis daugiau žmonių turės palikti savo šalis, nes jie nebegalės juose gyventi, o tai kels papildomą įtampą. Turime užtikrinti žmonėms jų teisės. Bent tūkstantmečių vystimusis tiksluose yra kalbama būt, yra kalbama apie tai, kad būtina žmonėms užtikrinti prieigą prie gerimo vandens. Tai dar nėra pasiekta. 8 milijonai žmonių neturi tokios prieigos prie vandens. Ir siekiant užtikrinti saugumą, vienas iš svarbiausių dalykų bus galimybė žmonėms apsirūpinti vandeniu. E, klimato kaita sukūrė tokią keistą situaciją, kai vienur vandens per daug, o kitur jo nepakanka. Vienur, jo, vienur vyksta potviniai, kitur didžiulės sausros, tačiau kita vertus e, vyksta ir kiti dalykai, tokie kaip dirbožėmio surėjimas E, dirbožėmio erozija ir panašus dalykai. Visa tai yra labai pavojinga, nes tai yra tie procesai, kuriems sienų nėra. Ir labai dažnai pabėgėliams sunku padėti, nes šalių pačių galimybės yra ribotos. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Matome, kur skurdo yra daugiausia. Ir um, e, turi, privalu spręsti vandens trūkumo problemą. Ir pirmiausia, padėti tiems, kurie labiausiai pažeidžiami. Jungtinės karalystės gynybos ministerija e, turi duomenų apie tai, kaip atskeistėjo e, kriktulių kiekis Pietričių Azijoje ir kitose šalyse. Ir Azijoje pradeda vandens trūkti, nes Himalajose e, tirpsta ledynai ir, ir e, vandens trūkumas skatina e, klimato pabėgėlių skaičių, kuris netrukus taps didesnis negu įprastinių pabėgėlių skaičius. Žmonės bėga nuo konfliktų ir, ir išpolių prieš juos, o klim, ir jų teisės pripažįstamos, o tarpu klimatų pabėgėliams nepripažįstamos jokios teisės. Yra ir turtingesnių šalių, kurios galėtų padėti spręsti šias problemas. 800 tūkstančiai žmonių jungtinėse valstijose gyvena neturėdami namų. Ir e, yra apie 9 tūkstančius kvadratinių kilometrų, kurie nukentėjo nuo uh, audros, didžiulės audros. Daugybė žuvusių dėl to. Situacija nuolatos blogėja. Tad kaip su Dohos dėrybomis? E, ekonomisto žurnale buvo parašyta, kad visų indėlis būtų sveikintinas būtina įvertinti, kokią žalą daro klimato kaita, kad mes ją žinotume. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykai, nes tai turi, kaip jau sakėm, tiesioginis įtako žmogaus teisų padėčiai. Esant tokiam kontekstui, mes ES turime veikti dinamiškiau, dirbti su tarptautinė bendruomenė, būti jos lyderiai sprendžiančios klausimus. Ir dėl to mes manome, kad reikėtų e, numatyti numatyti specialaus pranešėjo statusą žmogaus teisų taryboje, asmenį, kuris nagrinėtų šios klausimus ir juos sektų. Mano kalba gal nėra labai ilga, gal nėra labai detali, tiesiog norėjau paminėti svarbiausius dalykus ir priminti dar vieną dalyką prieš baigdamas. 50 mažiausiai išvyščiusių šalių mažiau negu 1 procentų prisidėjo prie CO2 iš metalų į atmosferą. Ir aš manau, kad čia irgi turime elgtis teisingai jų atžvilgiu, nes šios to šalis kenčia labiausiai prie klimato kaitos prisidėjusius mažiausiai. Pirmininkė, dėkoju. Paskui keisimės nuomonėmis, kaip žinia, su ponu Tauermanu. Jis dirba žmogaus teisų taryboje Ir mes kalbame tik dėl to, ar teiksime savo specialų pranešimą, ar paremsime jo parengtą iniciatyvą. Šiaip iš, su įdomumu išklausime jūsų pasisakymą. Ačiū. For... Dėkoju. Dėkoju, kad pakvietėte mane ir suteikėte galimybę aptarti šį klausimą su šiuo komitetu. Prieš tai aš kalbėjau aplinkosaugos komitete tą pačią temą. Norėčiau pasakyti vieną e, porą sakinių apie mūsų organizaciją Can Europe. E, mes atstovaujame daug organizacijų, kurios yra ne tik aplinkosaugos organizacijos, jos taip pat yra žmogaus teisų organizacijos. Taigi e, mes e, pritarėme tai koncepcijai, kad klimato kaita nėra tik aplinkosauginis klausimas ir niekada jis toks nebuvo. Tai yra e, tema, kuri įtakoja žmonių gyvenimus. Dėl tų skaičių, kurie buvo pasakyti, dėl klimato kaitos poveikio, e, kurį mes dabar patiriame, galiu pasakyti, kad klimato kaitos forumas, sudaro, kurį sudaro daugiau nei šimtas vyriausybių iš pasaulio valstybių, parengė paskutinę apžvalgą ir toje, pa, parengė apžvalgą ir, ir, toje, pasku, ir jų paskutinėje apžvalgoje e, yra e, kalbama, kad dėl CO2 iš metalų miršta apie 5 milijonus žmonių per metus. E, tai yra 5 milijonai mirčių per metus dėl klimato kaitos padarinių. E, tai yra e, ekstremalus e, ekstremalios e, gaivalinės nelaimės, maisto trūkumas ir panašios problemos, kurias įtakoja klimato kaita. Taip pat jie pastebi, kad klimato kaita įtakoja vienu kablelis penkiais procentais pasaulinį BVP. Tai yra E, klimato kaita kainuoja apie 1,6 procentus, kalbant apie, apie BVP, o e, didžiosioms e, išsivyščiusiams valstybėms tai kainuoja netgi apie 11 procentų, nes mažosios, tos neišsivyščiusios valstybės jos mažiau prisideda prie klimato kaitos kai sukelimo, prie CO2 iš metalų bet patiria didžiausią poveikį. Ir vienintelis ir pagrindinis dalykas, kurį turėtų atlikti pasaulio bendruomenė, tai yra mm, dėrėtis dėl klimato kaitos padarinių ir dėl to yra svarbi ta Dohos konferencija. Ir iš tiesų ponas Grote teisus sakydamas, kad gal lūkesčiai nebuvo pateisinti E, Dohos konferencijoje, bet buvo pasiekta pažangos dėl e, pačių, pačių dėrybų procese, taip pat kalbant apie e, potencialaus bendradarbiavimo tarp šalių infrastruktūrą, taip pat derantis dėl įsipareigojimų po Kyoto protokolo E, tačiau daug svarbių klausimų liko e, nacionalini, kaip nacionaliniai klausimai. E, prieš Doha buvo Durbano, Kankūno sustikimas ir tie visi susitikimai nepasiekė nieko kalbant apie išmetalų mažinimą arba finansinę paramą besivystančiams valstybėms. Reikia pasakyti, kad Doha jungtinių tautų metų aplinkosauginės programos buvo kontekste buvo paskelbta e, emisijų e, apžvalga ir visos, e, ir visos valstybės pateikė savo tikslus, kiek jos žada mažinti emisijas. Tačiau mes matome, kad kol kas, yra, kol kas lieka didžiulės spragos ir mes pamatėme, kad do, Dohoje kaip tik pamatėme, kad tos e, spragos jos tik didėja vietoj to, kad mažėtų, mažėtų ir daug e, valstybių, įskaitant į Europos Sąjungą, e, e, kuri įsipareigojusi iki 2020 metų sumažinti išmetalus iki 25, o gal net 30 procentų, taip bet Bet e, iš tiesų tas uh, įsipareigojimas ES realiai sumažėja iki 20 procentų, kalbant apie laikotarpį po Kyoto. Tai yra iš tiesų keistas dalykas, nes ES nepasieks savo tikslų, iš tiesų mes tarsi padidinsime savo emisijas vietoj to, kad jas sumažintume. Ir kalbant apie poveikį e, skurdžiai gyvenantiems gyventojams, mes turime e, jau čia kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus. E, kadangi mano laikas yra ribotas, kita svarbi tema yra finansai skirti klimatui 2009 metais Kopenhagoje išsivyščiusios valstybės pažadėjo, kad jos skirs kasmet 100 milijardų JAV dolerių e, besivystančiam šalims iki 2020 metų. Ir e, tos investicijos turėjo prasidėti 2010, 2011 ir 2012 laikotarpiu. Ir dabar tas e, įžanginis periodas e, baigėsi ir dabar e, mes turėtume aiškiai e, e, pasakyti besivystančiam šalim, ką mes dabar žadame veikti, kaip mes žadame pereiti nuo tų investicijų 10 milijardų dolerių, kurios buvo per tą e, pereinamąjį laikotarpį iki e, to įsipareigojimo šimto, teikti 100 milijardų JAV dolerių. Ir e, turime kalbėti apie tai, kokios sumos bus skiriamos iki 2010 metų. Ir nepaisant kai kurių uh, valstyb, ES valstybių narių pasisakymų, kad mes esame geresni už kai kurias šalis, bet galbūt ne visuomet yra gerai būti geriausių tarp blogiausių. Ir reikia pasakyti, kad ES problema yra ta, kad ne visą laiką ES e, randa vieningą poziciją dėl e, kovos su klimato kaita. Ir tai iš tiesų yra gėda, yra gėda, kad mūsų valstybės narės nesugeba bendradarbiauti dėl šio klausimo, dėl, kurios, dėl kurio jos yra prisėmę tam tikrų įsipareigojimų dar 2009-aisiais. Dėkoju, ponė Trijo. Dabar suteiksiu žodį ponui Fet. Yes, good morning. Thank you very much for. Labą dieną. Ačiū, kad suteikėt galimybę pateikti trumpus komentarus apie ES perspektyvą kalbėsiu šią temą. Mes esame parengę labai plačią Manome, kad klimato kaitos politika yra užsienio politikos dalis. E, tai yra moderni užsienio politika. Ji apima e, klimato kaitos klausimus. Tad svarbu bendradarbiauti tarp valstybių narių e, ir Europos komisijos. Mes esame išorės veiksmų tarnyba ir turime gavę įgaliojimus tam tikrus. E, jos mums suteikė užsienio reikalų ministrų taryba 2011 metais ir labai aiškiai ten yra pasakyta, kokie yra mūsų prioritetai ir kaip jie turi būti gyveninti. Mūsų vaidmuo yra toks, turime palaikyti klimato kaitos darybų procesą taip, kaip tik galime. Turime pasitelkti visus užsienio politikos instrumentus, kuriuos tik turime. Politinis dialogas aukščiausių lygių privalo vykti šiais klausimais, e, taip pat būtina pasinaudoti ir kitomis priemonės įskaitant ir finansinius, kai numatome programavimo tam tikrus elementus e, daugiametėje finansinėje programoje. Būtina, kad politikos būtų tinkamai finansuojamos, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir klimato klausimų sprendimas pat turi būti tinkamai finansuojamas. Biudžetas ES yra e, labai nedidelis. Turime tą tokią plačią perspektyvą, nesame dėrybininkai. Galiu apie Dohos perspektyvą e, paminėti tik tai tai, kad mes šį procesą remiame. Kai dėl e, Dohos raundo rezultatų daug kas jau buvo pasakyta. Tiesiog tai buvo pereinamoji konferencija, pereinamo laikotarpio konferencija. Buvo pasiekta visai neblogų rezultatų joje, jau ir anksčiau, o mes 2015 metais esame numatę tam tikrus darbus, tačiau e, nu, galiu pasakyti, kad kol kas tie darbai vyksta pagal suplanuotą kalendorių. E, buvo kalbama apie tai spaudoje, kad, pavyzdžiui, Doho sustarimas buvo gal minimalistinis ar panašiai, tačiau aš manau, kad pasiekta buvo pakankamai subalansuotų rezultatų, buvo pasiekta um, e, gerų dalykų. Nes klimato kaitos programų sąranga visa turi būti numatoma atskirais etapais. Būtina turėti tam tikrus tikslus, ES turėjo dar iki konferencijos. Daugiausia tų tikslų buvo pasiekta ir mes, galime sakyti, mes e, ir toliau tebe liekame sustelkę 2015 tikslus. Svarbiausias rezultatas buvo štai koks. Dėrybos prasidėjo 2015 metų ir jos vyksta labai operatyviai yra parengtas planas, kaip darbas turi būti organizuojamas dabar ir 2015-aisiais. ES pateikė savo siūlymus šiais klausimais šiems metams ir darybų procesui šiemet. Be abejo, e, svarbu, kad tos diskusijos būtų integruotos į kitas bendras užsienio politikos diskusijas. Mes kalbėjome apie Urban vieną, vienas paketą ir svarbiausios, svarbiausias darybų tikslas buvo sugebėti parengti tokį susitarimą, kuris būtų priimtinas visiems ir išsivyščiusiams valstybėms ir besivystinčiams valstybėms, kad išmetalus kiekį mažintų visos Taip pat buvo numatyti įsipareigojimai po Kyoto protokolo. E, buvo pasiekta pažangos derantis ir dėl finansavimo šio protokolo gyvendinimo. Ir Europos Sąjunga e, siekia pabrėžti, kad būt, tai, kad būtina užtikrinti tinkamą klimato kaitos klausimų sprendimo finansavimą numatyta tą finansavimą didinti. Tad, kaip jau sakiau, pažangos yra. Taip pat yra siūloma numatyti e, specialų fondą klimato kaitos klausimams spręsti. Ir dar. Dabar turime sudarę tam tikrą kalendorių dėl galimos pažangos ir, ir e, praradimų. Tačiau tie klausimai e, bus įtraukti į kitos konferencijos darbo atvarkę. Dabar dėl techninių aspektų. Dabar spauda mažiau domisi tame, e, tuo renginiu, tačiau tai nereiškia, kad yra pasiekiama mažiau pažangos. Tikrai ne, nes, kaip jau sakiau, buvo numatyta labai svarbių etapų priimtas sprendimų. Tai, kas vyksta iki šiol, nėra pakankama. Jeigu pasižiūrėtume, kokia yra dėrybų dinamika, pamatytumėte, kad besivystančios valstybės e, turi kitokius tikslus negu mes. Kai kurios iš jų iš besivystančių tampa išsivyščiusiomis valstybėmis, naujomis ekonominėmis galiomis. Ir tos valstybės tampa ambicingesnės, tengiasi tarpusavį sudaryti tam tikras koalicijas. Lotynų Amerikos valstybės yra vienos iš tokių, bet ne tik jos. Taip pat e, vietose priimamos priemonės skirtos kovai su klimato kaita kartais netrodo, kad e, tos priemonės tokios aktyvios, kad jų tiek daug, tačiau pasižiūrėjus detaliau jų yra, daugelie šalių jos vyksta. įgyvendinimo teisės aktų gebėjimai taip pat stiprėja. Visi sutarėme, kad dabartinis užmojis nebuvo pakankamas, kaip jau minėjo ir kolegos. Ir dabar iš tikrųjų būtina pasitelkti visą politinę turimą valią ir mobilizuoti visas pajėgas 2015 metams. Tai yra tarp vyriausybinė tema, mes tam pritarėme, pritarėme tam, ką girdėjome sakant, ir kitus klimato kaita yra tarp vyriausybinių diskusijų objektas, yra visoms vyriausybėms rūpimas klausimas ir būtina vykdyti tam tikrą politinį lobizmą, kad 2015 metais būtų galima turėti visą reikiamą valią dideliems politiniams tikslams pasiekti. Norėčiau dar vieną pastabą prieš užbaigdamas pasakyti. Buvo paminėta sąsaja tarp žmogaus teisių ir klimato kaitos. Be abejo, klimato kaita, kaip aš jau sakiau, yra užsienio politikos dalis. Mes dirbame pagal mūsų teiktus įgaliojimus. Jungtinės tautos yra parengusios savo e, tam tikrą planą kovai su klimato kaita ir ten tame plane yra sakoma, kad klimato kaita yra visų politikų dalis. Iš, išorės veiksmų tarnybai buvo suteikti specialūs įgaliojimai spręsti klimato kaitos klausimus ir koordinuoti darbą. Ir taip pat mes atliekam be kitą ko analizę ir dėl sąsajos tarp žmogaus teisų padėties, tarp saugumo pasaulyje ir klimato kaitos dalykų. E, vyks užsienio reikalų taryboje diskusijos apie tai. Yra kalbama apie taip vadinamą aplinkosaugos diplomatiją taryboje. Buvo taip pat ir valstybių narių lygmenių imtasi tam tikrų iniciatyvų. Saugumo taryboje tokia diskusija vyko, jai vadovavo Pakistanas ir Jungtinė karalystė. Tai aiškiai rodo ir besivystančių valstybių sieki prisidėti prie šių klausimų sprendimo. Taip pat siekiama, kad būtų vietose dirbami konkretus darbai, kad būtų įmavisi konkrečių veiksmų. Mes žinome, kad klimato saugumas tampa vis aktualesnių klausimų pietryčių Azijai. Tai štai tiek būtų ir dėkoju už man suteiktą žodį. Thank you, Mr. Fit. Dėkoju, ponia Fit. Dabar suteiksiu žodį visiems. Diskusiją pradėsime. Galime užduoti klausimus. Padėsiu, pradėsiu pati. Norėčiau užduoti klausimą ponui Trent. Jūs pasakėte, kad e, klimato pabėgėliai nėra teisiškai pripažįstami. Taigi, koks būtų jūsų patarimas, ką mes galėtume padaryti, kad pa pakeistume šią situaciją, nes e, būtent Ženevos kon konvencijoje yra kalbama apie, e, apie pabėgėlių e, pabėgėlių klausimus ir kas galėtų inicijuoti, kas galėtų vadovauti tam procesui, kad pasikeistų šis, ta, šis tas. Taip pat aš neseniai lankiausi vienoje konferencijoje dėl salų problemų ir yra mažų salų, kurių, e, kurio klimatas atšilo e, apie 2 procentus. Taigi mes e, turime kalbėti apie apie e, tokias problemas, kaip galime padėti tokiem žmonėm, kaip galime spręsti jų sveikatos problemas. Dėkoju, man atrodo, tai yra esminis klausimas. E, dėl pirmo jūsų klausimo mūsų pozicija yra tokia, kad mes neturėtume remtis egzistuojančią pabėgėlių konvenciją E, mes turime kalbėti apie naują klimato pabėgėlių situaciją. Ir bandydami suprasti tą pasaulį, e, kuriame mes gyvename, mes turime siekti daugia šalio dialogo dėl klimato kaitos ir turime pradėti nuo mažų žingsnelių. Pirmasis dalykas, kurį galėtų pradėti, e, kurie galėtų žengti ES kaip lyderė šiame procese, ji turėtų teisiškai pripažinti tokius pabėgėlius, nes kol kas mes neturime jokios, jokių teisinių priemonių, kurios e, padėtų. Net jeigu mes ir norėtume daugia šalių pagrindų padėti tokiems pabėgėliams, mes neturime jokių priemonių. Ir todėl e, manome, kad reikia mm, ši, e, išspręsti šią problemą nuo to, kad būtų apibriešti tokie klimato pabėgėliai ir jiems būtų suteiktas e, teisinis statusas. Toliau kalbant apie ES ir 27 valstybės nares, e, jos visos turėtų patvirtinti klimato pabėgėlių apibriešti, nes kitaip ta problema nuolat atsiras Nes dažnai e, tie klimato pabėgėliai nekerta valstybių sienų, jie lieka savo kultūroje, e, e, jie, jie e, bando likti namuose ten, kur jų vieta, e, gimtosiose šalise. Jeigu pažiūrėtume į tokias šalis kaip pavyzdžiui Maldyvai, mes turime suvokti, kad e, ateityje visa tauta gali išnykti Taigi, ką mes galime padaryti, jeigu mes kalbėsime apie klimato teisingumą, jeigu galima pasirinkti tokią savoką. E, o tie žmonės Maldyvose, jie, jų indėlis, ar, ar jie, jie ne, neįtakoja, beveik visai neįtakoja iš metalų kiekio, jie, jie neprisėda prie to klimato problemos kūrimo, bet jie labiausiai jaučia pasiekmes klimato kaitos. Bet vis tik, sako pirmininkė, aš norėčiau išgirsti iš jūsų idėjų, ką galėtų padaryti Europos Sąjunga. E, pavyzdžiui, Aš žinau, kad neseniai Maršalo salų atstovai bandė dėrėti su Mongolija, pavyzdžiui, nors tai yra visai ne, ne ta teritorija, bet e, galbūt jūs galėtumėte pateikti tiesiog idėjas, ne sprendimus, ne praktinius sprendimus, bet idėjas, ką galėtų padaryti Europą. Manau, kad mes šiame kontekste turėtume kalbėti apie uh, mažinimo m, e, tikslus. Mes kalbame apie tokias neišsivyščiusias mažas valstybės kaip Maldyvai, kuri gali iš vis iš, išnykti. Manau, kad mes turime e, padidinti savo ambicijas ir ieškoti papildomų e, priemonių, padino, papildomų finansinių priemonių, kurios padėtų mažinti e, klimato kaitos poveikį ir padėtų spręsti tokias problemas. Ir e, manau, mes turime e, kalbėti apie politinės idėjas, apie e, apie tokias tautas, kurios e, keliauja visai į kitas teritorijas. Aš kol kas negaliu Jums pateikti tokių idėjų, atleiskite, kad negaliu atsakyti Jūsų klausimą. Jeigu leisite, aš užduosiu kitą klausimą. Taip, e, jis skirtas ponui Trijo. If, like, the... Jūs sakėte, kad e, Europos sąjungos, sąjungos valstybės narės dabar netgi e, išmeta daugiau iš metalų, daugiau emisijų ir tai prisideda prie e, žmogaus teisų situacijos blogėjimo. E, ir ką jūs turite omenyje, ar tai yra ta situacija, kai žmonės yra išvaromi iš savo namų ir ateityje e, tie žmonės, į ką jie turėtų kreiptis, kam jie turėtų adresuoti savo uh, savo protestą, jeigu, jie, e, jeigu jų teisės yra pažeidžiamos. Let, let about... Norėčiau paaiškinti, ką reiškia emisijų didėjimas Europoje. Tai reiškia, tai reiškia kad ištikėlus tokius tikslus kaip dabar, e, tos emisijos nemažės tiek, kiek norėtumėm. Na šiaip jos mažėja iš esmės. Mes Turime prekybos taršos leidimų į sistemą ir panašiai. Ponas Grotė minėjo šios dalykus. Manau, kad kitą savaitę parlamentas žengs didelį žingsnį pirmin ir užtikrins, kad e, ši sistema bus pagerita ir liks veikti. Kaip žmonės galėtų skūstis? Kam? Tai yra e, galėčiau minėti tokį simbolinį atvejį, įvykusi prieš dviejus ar trijus metus. Vyriausybės Mikronezijos federacinė vyriausybė pasinaudojo Čekijos Respublikos įstatymais, galbūt ir kitais taip pat, bet čia nesu ekspertas. Čekijos Respublikoje buvo primtas siūlymas e, statyti e, statyti Uh, anglies, uh, anglim, kuria, uh, akmens anglim kūrenama elektros jėgainė. Ir mes galime sakyti. Ir, ir tuomet buvo pasakyta, kad atlikus tarptautinį šio projekto vertinimą, kad Čekijoje pastatyta šita jėgainė turės įtagos gyvenimui Mikronezijoje, padidės potvinių galimybių ir taip toliau ir panašiai. Taigi tas toksai situacijos vertinimas, neapsirabojant valstybių sienomis, leidžia padaryti tam tikras išvadas. Ir netiesioginė to pasiekmė buvo ta, kad Čekijos energetikos ministras atsistatydino, nes jis pasakė už tos jėgainės statybą, tuo tarpu e, žmonės, žmonės e, nepritarė tam statybai, tai statybai. Kaip galėtume užtikrinti, kad sprendimai ir tyrimai atliekami Europoje nebus vertinami tik pagal tai, kokią įtaką tai turi žmonių sveikatai ir gyvenimui Europoje. Reikėtų vertinti tų projektų poveikį visam pasauliui. Štai galėtume būtent tokį požiūrį skatinti valstybėse narėse, kad projektai būtų vertinami globaliai. Dėkoju. Ačiū, kolega Grotė. Ja, ich möchte da nochmal auch drauf antworten und einsteigen. Bei allen Aš taip pat norėčiau pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta. Kokie bus mūsų sprendimai ir kaip jie pasireikš. Kalbame apie šiluminės elektrinės, kuriams naudojami anglis. Jos e, išmeta du kartus daugiau anglės dvideginio negu visa Kenija pavyzdžiui, vien tik Vokietijos tokios elektrinės. Taigi matome, koks yra ryšys, kad mes čia kalbame ne tik apie Europą, e, klimato e, politika yra susijusi su sveikatos apsaugos žmogaus teisų politika. Čia yra ryškios sąsajos ir e, visų diskusijų metu tą nuolat turime turėti omenyje. O dabar dėja turėčiau atsiprašyti, nes turiu išvykti į savo rinkiminę apylinkę, bet esu įsitikinęs, kad e, jeigu mes tęsime šią tradiciją, kitas mūsų sustikimas jau bus e, tradicija, tai mes galėsime plačiau žvelgti į e, klimato politiką. Dėkuoju, ponė Grotė, nematau norinčių daugiau pasisakyti, bet pagalvojau, kad jeigu mes tęsime šią tradiciją, e, tai manau, kad jūsų komitetas ir mūsų pakomitetis turėtų parengti neformalią rezoliuciją dėl kito sustikimo Varšuvoje. E, galbūt jūsų komitetas turėtų renkti tą rezoliuciją, o mes turėtume parengti e, nuomonę. Ir tai būtų tiesiog tokia įprastinė procedūra. O šiaip aš tada norėčiau visiems padėkoti, norėčiau padėkoti visiems ekspertams ir mes atsižvelgsime į jūsų pateiktą informaciją, jūsų žinias taip pat ir ne tik šiame posėdėje, bet ir už jo ribų. So, then uh, we come to our. Uh... Taigi dabar e, Grįžkime prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Druopa komitečio delegacijos vizito į žmogaus teisų tarybą Ženevoje atsiliepimai ir keitimasis nuomonėmis su ES tarybos žmogaus teisų darbo grupės pirmininku Bertu Toermanu. Man atrodo, kad jau yra tradicija, kad mūsų uh, pakomitetis rengdamasis e, pavasariniai sesijoje Ženevoje e, konsultuojasi su jumis ir su EIVT, e, aptarė tai, kokie bus kito posėdžio prioritetai ir, ir kaip tai galėtų atsispindėti rezultatuose. Dėkoju dar kartą, kad atvykote. Manau, kad jūsų vizitas mūsų komitete visuomet yra naudingas, nes jūs visuomet pateikėte naujausią informaciją. Drua delegacija vyko į Ženevą e, vasario pabaigoje, kovo pradžioje. Ir kaip žinote, e, mes turime savo reglamentą, savo taisyklės, kai kada jos galbūt atrodo ir beprasmės, bet e, vis tik jomis remiamės ir buvo puiku, kad būtų buvę puiku, kad būtų aukštesnio lygio e, atstovų toje delegacijoje, bet čia mes e, vis tik tai e, siuntėme atitinkamų, atitinkamų temų pranešėjus. Kai kada galbūt mes darome išimtis iš tų griežtų taisyklių, kad mūsų darbas būtų uh, E, veiksmingesnis. Mūsų delegacija sudarė trys nariai, tai, yra, e, tai buvo ponas Protaševič, jis e, negali dalyvauti šiandienime mūsų posėdį, nes jis kaip vicepirmininkas turi kitų įsipareigojimų, vice, parlamento vicepirmininkas taip pat ponė De Kaiser. Šiuo metu išvykusi į Tunisą. Ponas Protačevič e, nuolat domisi situacija Baltarusijoje. E, jis, ir, jis susitiko su specialiu įgaliotiniu Baltarusijai, o pone De Kaiser e, E, jos žinios buvo labai naudingos dėl e, ilgalaikio domėjos, domėjimosi e, konfliktų tarp Izraelio ir Palestinos. Ir mes sustikome su Izraelio ambasadoriumi Ženevoje, taip pat su Palestinos atstovais. Taigi mūsų darbo tvarkė buvo išties labai išsami, mes parengėme pranešimą šią temą, kol kas jis yra projektas E, atsiūsime jums visiems, galėsite įsigilinti į visas detalės. Ir mes, e, mes e, džiaugiamės intensyviamis diskusijomis su pane Pilar. E, taip pat mes su jie aptarėme situaciją Mianmarė Birmoje dėl to, kad, e, dėl to, kad mes norėjome e, Mianmarą aptarinėti ne toje pačioje darbo tvarkėje, ne tame pačiame klausime. Ir mes, mes kuomet išgirdome, kad Mienmaro atstovas ir praėjusią savaitę iškėlė tuos pačius klausimus, tai galime pasakyti, kad, kad vienintelis dalykas, kurio mes pasimokėme, tai yra nukelti galutinį terminą į, į vėlesnį laiką. Taip pat ponia Pilar uh, sakė, kad ji tikisi vis daugiau iš, iš valstybių narių, iš, iš pilietinės visuomenės ir iš žmogaus teisų aktyvistų ir bus įsteigti nauji biurai kai kuriuose valstybėse. Tai reiškia, kad čia reiktų kalbėti taip pat apie finansinę situaciją. Jeigu mes norime, kad, kad e, būtų labiau atstovaujama tarptautinė bendruomenė mūsų regionai, tai tuomet mes turime paremti tas organizacijas Ji taip pat e, kreipėsi į Junktinių tautų generalinį sekretorį Bankimun, kad į Siriją būtų pasiūsta apie 20 nepriklausomų stebėtojų, bet kol kas e, niekas nevyksta dėl to, kad trūksta lėšų. Atsižvelgiant į situaciją Sirijoje, tai yra pragmatiškas požiūris ir man atrodo, kad iš tiesų čia reikia kuo skubiau veikti. taip pat Taip pat mes aptarėme situaciją įvairiose šalise, labai gerai pasikeitėme nuomonėmis su Pakistano ambasadoriumi. Jis yra e, puikus diplomatas, jis e, pripažino mūsų kritiką, jis e, skatina tolimesnį dialogą. Taip pat mes aptarėme su juo ir tą šventvagystės įstatymą, apie ką kalbėjome. Ir čia mūsų pakomitete taip pat sustikome su Gruzijos, Ukrainos ir Meksikos atstovais. E, taip pat JAF atstovai buvo, nors jie nebuvo aukščiausio lygio politikai, bet taigi tas tos diskusijos nebuvo tokios labai svarbės. E, taip pat e, da, reikia pasakyti, kad dabar Lenkijos ambasadorių Ženevoje yra žmogaus teisų komiteto pirmininkas, jau buvo labai naudinga susitikti ir su juo. Ir jisai pasakė, kad Europos parlamentas turėtų būti labiau matomas Ženevoje. E, ir jis turi būti matomas ne tik per pavasario sesiją. Ir manau, kad mes čia turime ieškoti išimčių iš savo taisyklių, ypač kai mes aptarėme tokias rezoliucijas kaip e, rezoliucijas dėl, rez, e, dėl Baltarusijos, kur mes negalime nuvykti. E, Ženeva nepriklauso Europos Sąjungai, bet tai yra mūsų kaimininė šalis. Taigi galbūt mes dėl tų išimčių galime pakalbėti su ponu Šulcu. Taip pat mes buvome susitikę su trijų šalių ambasadoriais E, kai kurie iš jų e, pritarė mūsų nuomonėm, kai kurie, kai, kai, dėl kai kurių klausimų, kai kurie nepritarė, čia kalbant apie tartutinį tribunolą, apie e, LGBT teises ir taip toliau. Čia aš turiu e, Bahreino, Kostarikos ir Etijopijos e, e, ambasadoriai. Iš tiesų e, buvo labai. E, gausus pietus, net šeši patiekalai e, ir taip pat e, tie e, ambasadoriai pritarė tam, kad mes turėtume tikrai kalbėti visi kartu apie tai, kas yra žmogaus teisės. Pone Toerman, manau, kad jūs galėtumėte paliesti klausimą, kuris kuris neatsispindi mūsų rezoliucijoje. Kostarikos ambasadorius skundėsi, kad Europos Sąjunga uh, E, atsisako nagrinėti su kai kuriomis teisėmis susijusius klausimus. E, taigi mes turėtume pasikeisti nuomonėmis tuo klausimu su įvairiomis NVO. Ir čia buvo labai svarbu, kad Ženevoje mes susitikome ir su ambasadoriais, ir su NVO NVO atstovais ir visi, tų, visi tie NVO atstovai buvo labai įsigilinę į mūsų rezoliuciją, o JAF ambasadorius e, pas, pasakė, kad jam susidaro įspūdis, kad yra tokia tarsi blokavimo, kad, e, kad yra vykdoma bendra politika Europoje ir, tai, ir tą reikia tęsti. Manau, kad e, mes taip ir turėtume tęsti darbą savo komitete Ir e, tik tai gaila, kad vizitas buvo labai įdomus, bet netur, neturėjome daug laiko diskusijoms. Manau, kad tiek galiu pasakyti tiesa dar vienas klausimas. Naujasis e, Izraelio ambasadorius Ženevoje. E, su juo sustikimas buvo labai įdomus, nes mes savo rezoliucijoje taip pat palėtėme jų situaciją ir ne, ne, ne, neatsižvelgiant į situaciją Izraelyje ir Palestinoje, Izraelis buvo pirma, e, pirma šalis, kuri pasakė, kad ji ne kad ji nepaklus naujai periodikos, pasaulio periodikos taisykliai. Taigi, tas e, Izraelio ambasadorius labai rimtai pasakė, jis pasakė, kad Izraelis pernelyg daug yra e, linksniuojamas žiniasklaidoje ir dėl to būtent jie, jie e, atsisakė tos vykdyti tą, tą taisyklę. Ir e, tiesiog jis informavo tai, ką jis informuos, ką vėliau pasakys Izraelio užsienio reikalų ministras. Manau, kad tiek iš mano pusės, o grįžtant prie ankstesnių klausimų, ankstesnių e, posėdžių, na, ankstesnio klausimo, kurį mes nagrinėjome savo posėdėje, mes kaip tik buvom susitikę su Envi komitetu ir kalbėjome apie e, klimato kaitą ir jos poveikį žmogaus teisėms. Jau būtų labai svarbu, kad jūs, pavyzdžiui, žmogaus teisų taryboje, tai yra tarptautiniuose institucijose galėtų, vykdytumėte tokį lobistinį darbą, kad mums reikia e, daugiau žmonių, kurie dirbtų ties ta tema, kaip klimato kaita yra susijusi su įvairiomis e, katastrofomis, e, žmogaus e, teisų pažeidimais, e, kaip pavyzdžiui dikumėjimas įtakoja žmonių, žmonių situaciją ir taip toliau. Pone Jėglė, prašau. Dėl, atsiprašau, norėčiau atsiprašyti, nes turiu dvi lankytojų grupės ir turėsiu to jau išeiti, bet atėjau specialiai dabar į posėdį ir norėčiau padėkoti už e, mūsų vizitą į Mianmarą ir tai, kaip jūs vadovavote tai delegacijai ir norėčiau, kad paprašyti, kad mes turėtume galimybę komitete pasikeisti nuomonėmis apie tai, ką mes patyrėme, e, nes ta karinė e, vyriausybė, kokias jį pastangas deda, ką jį daro. Ir e, reikia pasakyti, kad tai buvo tikrai puikiai išsami programa. E, tai buvo dviejų dienų vizitas, kuris davė tikrai labai daug, buvo labai įdomus ir, ir jūs puikiai vadovavote delegacijai. Dėkoju Jums už tai. Dėkoju, ponė Jėglė. Tai nebuvo labai sunku, nes parla, nes delegacijos nariai buvo labai drausmingi ir visi labai domėjosi tais klausimais. Ir čia mes galime e, netgi pasakyti, kad mes e, netgi išplėtėme savo programą, mes bandėme e, taip pat pasidomėti, kaip, kaip gyvena ūkininkai, valstiečiai, paprasti žmonės kaime. E, kitoje, kitame mūsų dviejų dienų posėdėje, balandžio 24-25 dienomis, tiksliai nežinau, e, kurią dieną, bet svarstysime pranešimą dėl situacijos Mienmare. Ir taip pat mes turėtume čia galbūt kalbėti su kolegomis iš šimto komiteto, nes plenarinė sesijoje balsuosime dėl laisvos priekybos susitarimo. Jūs taip pat prašėte žodžio, taip? Aš taip pat norėčiau pasakyti dvi pastabas, e, kadangi mes šią, šį rytą aptarinėjome aplinkosauginius aspektus. Aš norėčiau Jums pateikti tokią informaciją, kad vakar įvyko speciali konferencija dėl Tibeto e, situacijos. Jau metus bandėme surenkti tą, e, tą konferenciją, jį vyko vakar ir viena esminių temų buvo klausimas dėl aplinkosauginių problemų. Ir iš tiesų tai yra labai glaudžiai susiję su e, Kinijos agresyve aplinkosaugos politika. Ir iš tiesų Tibeto žmonės labai kenčia dėl tos po, tokios Kinijos politikos ir tai yra tikrai žmogaus teisų klausimas. E, vakar buvo pateiktas pasiūlymas ir netgi anksčiau buvo teikiami pasiūlymai tokiuose konferencijose, kad Europos parlamentas ir ypač žmogaus teisų pakomitetis galėtų pasiūsti savo delegaciją į Tibetą, e, kad mes galėtume susipažinti į, e, su žmogaus teisų situacija, kad išgirstume ne tik aplinko, apie aplinkosauginės problemas, bet e, taip pat susipažintume su žmogaus teisų situacija, nes iš tiesų ji blogėja, nuolat blogėja pastaruoju metu ir, pavyzdžiui, atitinkamos tautos yra, yra užgneužiama jų kultūra, kalba ir taip toliau. Ir manau, kad mes šį, šį pasiūlymą turėtume rimtai pasvarstyti. Ir toliau kitas aspektas susijęs su žmogaus teisų taryba Ženevoje yra labai svarbu, kad Europos parlamentas lankosi žmogaus teisų tarybos posėdžiuose, kad diskutuoja ten. Norėjau paklausti, ar jūs aptarėte žmogaus teisų situaciją Rusijoje savo vizito metu. Okay, also on the first issue. Mes galime pasakyti, kad turime tokią tradiciją. Žmogaus teisų komitetas tebe turi ir toliau tikslą aplankyti Kiniją, tai bus antrame šių metų pusmetyje. Nepavyko kol kas įgyvendinti to plano, nes negavom kvietimo. Mes savo darbo tvarkiai šį klausimą turime įrašę ir kai diskutuosime su sekretoriatu, tą klausimą ir toliau kelsime. Mes bandome su naujoju Kinijos ambasadoriumi Briuselėje gauti susitikimą ir tai bus nedidelis žingsniukas į priekį. Taigi mes planų turime, bet tam reikia, kad vyriausybė mus pakviestų. Kai dėl Rusijos. Tai nebuvo viena, viena, vienas iš prioritetų Europos Sąjungoje. Savo darbo tvarkėje turime susitikimo planą, pakvietėme Rusijos ambasados atstovus į sustikimą ir tarp daugelio kitų klausimų aptarėme ir žmogaus teisų organizacijų persekiojimų klausimus. Tačiau Kaip jau sakiau, tai nebuvo prioritetinis dalykas. Dabar plenarinė sesija visi klausimai yra įtraukti į darbo atvarkę. Ir kitą kartą besirengiant sesijai niekas netrūkums vėl to klausimo gražinti darbo atvarkę. Pavyzdžiui, gal jūsų frakcija galėtų rezoliucijai pasiūlyti specialių kažkokių nuostatų. Kolega Kukan, prašau. Dėkoju. Tikiuosi, kad mūsų garbėms svečiui pagaliau kažkada bus suteiktas žodis. E, jūs, e, jūs minėjote apie Ženevos susitikimą. Aš prieš trejata metų panašiame susitikime lankiausi ir man klausimai kyla tie patys, kaip jums. Šiaip renginys buvo labai įdomus duodantis naujų minčių. Jeigu norime vaidinti reikšmingesnį vaidmenį, neužtenka kartą per metus nuvykti į tą renginį. Ir jeigu rezultatų nepasiekia, būtina ten vykti dažniau, toje organizacijoje, tame renginėje dalyvavo daug naujų šalių ir tai yra labai iš tikrųjų puikus žingsnis. Reikėtų įtikinti mūsų pirmininką pakeisti tas labai griežtas taisyklės. Aš nežinau, kokia situacija yra dabar, bet kai Ženevoje lankiausi tuo met, buvo įkurta išorės veiksmų tarnyba ir matėme, kad tuo met ES veikla labai prastai buvo koordinuojama e, šiame renginyje. Buvo tai iš tikrųjų tikra katastrofa. Sprendžiu iš to, ką mačiau. Nenoriu ilgai dėstyti savo minčių, tačiau noriu pasakyti štai, kad turime pagalvoti, kaip parlamentarai ir kaip mūsų pakomitėtis galėtų vaidinti didesnį vaidmenį. Nes visa tai yra puiku. Bet jeigu norime vaidinti didesnį vaidmenį, būtina padaryti tam tikrus sistemos pakeitimus. Dėkoju. So, that... Pirmininkė, ačiū, kad vėl iškėlėt šitą klausimą. Dabar mes turime specialų Europos Sąjungos atstovą žmogaus teisėms. Kolega Lambrinidis užima šias garbingas pareigas. Su juo biuru turėtume padiskutuoti dėl to, ką jis mano, kada būtų geriausias laikas vykti į Ženevą. E, pone Ešton jau ten yra lankiusis ir manyčiau dabar turime apsitarti, kaip e, geriausia būtų veikti. Aš čia tiesiog išsakau tokias paskiras mintis. Aš ten lankiausi irgi prieš keletą metų ir tai buvo antras vizitas į, į šį renginį. Ambasadoriai ir iš ne ES valstybių narių bei nevyriausybinės organizacijos sakė, kad yra didžiulis skirtumas tarp to, kas įvyko dabar ir kas buvo prieš porą metų. Ir tai įvyko būtent dėl to, kad ES ambasadorė Italija yra puikiai kalbėtoja, puikiai įtikinėtoja ir tai padėjo pasiekti didelių tikslų. Ji sugeba įtikinti tuos, kurių nuomonė kitokia. Ir kalbėdama su ambasadoriais ir dabar išgirdau, kad situacija dabar skiriasi ir nuo tada, kuri buvo prieš dviejus metus, skiriasi kaip diena ir naktis. Problema buvo, programa, atsiprašau, buvo puikiai parengta. E, aš manau, kad kai kurios valstybės narės ne visada atsižvelgia į tuos siūlymus, nes, nes dažnai siekima pristatyti savo šalį, o ne visiems veikti kaip vienai struktūrai, kaip Europos Sąjungai tuose renginiuose. Jeigu neklystu, mes į komitetą net negalime kreiptis kaip Europos Sąjunga. O jeigu norime, kad Europos Sąjunga būtų matoma, Tai yra būtina, kad tas pakeitimas įvyktų. Tačiau, kaip jau sakiau, tas skirtumas, kuris buvo pastebėtas, buvo pozityvus. darbų tinkamai atlikti reikalingas tinkamas personalas. O dabar pagaliau žodis kolegai tau ar manui. Mm, iš tikrųjų, Įdomu bus išgirsti iš jūsų e, tuos rezultatus, kurių buvo pasiekta žmogaus teisų taryboje. So much, uh, Chair, Dėkoju, ponė pirmininkė, už galimybę pateikti Jums informaciją apie pavasario sesiją žmogaus teisų tarybos aš turėjau galimybę e, dalyvauti susitikimuose dar iki sesijos, kuomet buvo aptarti prioritetai. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad esu dėkingas už parlamento susidomėjimą žmogaus teisų tarybos darbu ir jūs įrodėte tą e, rezoliuciją, kurią patvirtinote ir taip pat savo diskusijomis plenariniuose posėdžiuose ir savo noru vykti į Ženevą. Taigi mes džiaugiamės galėdami aptarti su jumis tvarkaraščio klausimus, pavyzdžiui, kada jūsų delegacijai geriau vykti į pavasario ses sesiją ir kada, pavyzdžiui, yra geriau vykti e, kitiems atstovams. Ir taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad mūsų pranešėjai nuolat atvyksta į Briuselį ir e, todėl būtų jums svarbu taip pat susitikti ir su jais, kad būtų e, galima e, pagerinti bendradarbiavimo veiksmus e, su, e, tarp ES ir kitų valstybių atstovus, atstovais mes turime pripažinti, kad mes e, pasitelkę ankstesnių metų patirtį turėtume geriau pasirenkti sesijai Ženevoje ir tą parengiamą į darbą turėtume vykdyti dar jau čia, e, Briuselyje. E, taip pat turime kalbėti apie visas iniciatyvas, kurių jūs imatės čia, kurių imsitės Ženevoje. E, Taip pat turime aptarti ypatingos e, svarbos klausimus susijusius su įvairiomis valstybėmis ir taip toliau. Tai yra, mes e, turime e, pagerinti tą parengiamąjį darbą, kad žmogaus teisų tarybos sesijoje būtų tikrai gerai parengti tam tikri žmogaus teisų klausimai ir kad e, jie būtų tikrai svarstomi. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie ES vaidmenį žmogaus teisų taryboje, e, galiu pasakyti, kad čia yra daug pažangos. Ir mes bandome nuolat įvertinti, kasmet įvertinti, ką dar būtų galima pagerinti ir pastaruoju metu pavyko pasiekti pažangos. Esminis dalykas, ką pavyko pasiekti, kad mes įteisinome ES e delegaciją Ženevoje ir tai yra pagrindinis veikėjas ir taip pat jį pripažįsta ir kitos valstybės. Mes turėtume sustiprinti tą ES delegaciją ir net jeigu mes galėtume ją padvigubinti, ko, ko ne, kada mums nepavyks padaryti dėl biudžetinių klausimų, vis tik taip pat reikia nepamiršti darbo ekspertų lygmenyje. Todėl esminis klausimas yra tai, kad mes turėtume, kaip mes galėtume anksčiau pradėti darbą, kaip galėtume mobilizuoti e, savo jėgas, kaip galėtume logistiškai suorganizuoti tą bendradarbiavimą. Ir e, taip pat yra labai svarbu nustatyti, kas kalbės ES e, vardu. E, jūs gerai paminėjote, kad yra tos taisyklės, kurios, yra, kurios reglamentuoja kitus dalykus. E, bet taip pat būtų labai svarbu, kad e, tokios delegacijos atstovas kalbėtų visais svarbiausiais klausimais, ypač kai kalbama apie balsavimą sesijos pabaigoje. ES delegacija e, nega, negali dalyvauti balsavimuose, todėl jums reiktų pasirinkti e, kažkokią valstybę, kuri galėtų. E, padėti jums atstovauti, balsuoti, kuri balsuoja panašiai. Ir mes manome, kad būtų klaida, jeigu ES delegacija kalbėtų tik viena kalbėtų, reikia išklausyti ir kitų nuomonės, reikia išgirsti kiek įmanoma daugiau balsų, ir todėl mes išplėtėme diskusijas dėl ketvirto klausimo, dėl situacijų, specifinių šalių situacijų. Ir e, būtų labai svarbu, kad jūs taip pat siūlytumėte e, tas valstybės ar tas situacijas, kurias reiktų aptarti, nes kitaip mes e, labai apribotume save. Ir taip pat e, e, e mes parengėme ES prioritetus pavasario sesijai ir mes tikimės, kad e, tai padės išvengti ES delegacijos susiskaldimo Ženevoje. Ir, kiek, ir, ir kai mes, e, mes taip pat ir tarybos išvadose turime atspindėti tuos e, pagrindinius prioritetus, todėl turime geriau koordinuoti darbą ir e, atlikti tokį lobistinį darbą ne tik Ženevoje ir sostinėse valstybių narių, bet taip pat ir čia Briuselyje. Nes manau, kad JAF ir toliau laik, e, vaidins e, svarbu vaidmenį, todėl mes turėtume atlikti lobistinį darbą čia Briuselėje, kad, įtikin, kad išliktų ta vieninga ES pozicija ir taip pat mes turime nepamiršti taip pat e, dvišalių e, santykių politikos e, ir tą klausimą taip pat turime aptarti Ženevoje. Taip pat galiu pasakyti, kad sesija buvo sėkminga ir yra labai lengva informuoti apie tokias sėkmingas sesijas ir mes turime galvoti, kaip geriau pasirenkti kitai sesijai. Taip pat mes e, dalyvaujame aukščiausio lygio diskusijose, tačiau, kaip jūs paminėjote, labai gaila, kad e, Europos išorės veiksmų tarybos vyriausioji galiotinė e, negalės dalyvauti e, sesijoje. O kaip jūs minėjote, būtent JAV dalyvauja aktyviai aukšto lygio diskusijose ir e, tokiem, e, rengiantis tokiem posėdžiam, kuomet aptariama, pavyzdžiui, Bahreino situacija ir panašiai, mes turėtume geriau organizuoti darbą. Mes e, taip pat turėtume geriau dalyvauti į, įvairiose diskusijų forumuose. Ir pagrindinis mūsų tikslas buvo e, užtikrinti e, žmogaus teisų įgaliotinio nepriklausomumą. Tai buvo esminis klausimas, kaip būtų galima tai garantuoti. Ir todėl mums atrodo, kad labai svarbu būtų pabrėžti, kad pabrėžti tai kitame reglamente ar kitame teisės akte susijusime su žmogaus teisėmis. Taip pat reikia pabrėžti, kad labai svarbu net esant ir sudėtingoms situacijoms, valstybės narės turėtų tęsti savo e, veiklą. E, Jeigu pažiūrėsime į parlamento rezoliuciją, tai čia atsispindi prioritetai ir mums atrodo, kad mums pavyko jų pasiekti e, dėl jūsų paramos. E, jūs jau paminėjote Birmą ir Mianmarą kaip vieną esminių klausimų. Iš tiesų, atlikdami parengiamą į darbą mes turėtume daryti viską, kad esant tam tikromis sąlygomis mes turėtume ketvirtame arba dešimtame darbo atvarkės punkte svarstyti Birmos Mienmaro klausimą. Jeigu bus aiškus ženklai iš Birmos pusės nagrinėti tam tikrus klausimus, tuomet šį klausimą galėtume nagrinėti ties dešimtuoju darbo atvarkės punktų, priešingai ties ketvirtuoju. E, mes taip pat išplėtėme specialaus pranešėjo įgaliojimus ir e, taip pat mūsų e, rezoliucija yra kalbama apie vyriausiųjų galiotinio žmogaus teisų klausimais veiklą. Ir mums nepakanka vien tik techninės pagalbos, mums reikia stiprinti savo veiksmus ir kitose sritise. Ir tokiu būdu mes turime skatinti visą procesą. Bendravimas su įvairiomis delegacijomis Ženevoje buvo labai pažangus, ypač su Azijos šalių atstovais Tai yra tokie esminiai elementai ir mes turime e, pasinaudoti visomis galimybėmis, visomis e, progomis e, daryti spaudimą, kad būtų, kad būtų užtikrintas didesnis nepriklausomumas žmogaus teisų įgaliotinio. Toliau kitas ES prioritetas ir mes džiaugiamės, kad buvo pasiektas susitarimas tarp ES, Japonijos ir kitų šalių. Aišku, padėtis Šiaurės Korejoje buvo pakomentuota specialiojo pranešėjo. Jisai parengė pranešimą tą temą ir įvardijo pagrindinius pažeidimus, dėl kurių tenka apgailestauti. Ir taip pat e, patek informaciją apie tai, kas, e, kam tenka atsakomybė. Dėl rezoliucijos e, buvo balsuota, tai yra labai svarbu. Na ir kai turėsite daugiau informacijos, aš jums pateiksiu ją. Šitą temą. Tai yra, aišku, prioritetinis klausimas, tačiau tas klausimas be jokios abejonės kelia tam tikrą frustraciją, kadangi to klausimu jau yra kalbama pakankamai ilgai, nepaisant to padėtis blogėja. ES pozicija yra ta, jog e, įgaliojimai turi būti išplėsti. Mes manome, kad e, labai svarbu būtų ir toliau tęsti tą misiją Korejoje, kad e, turėtume daugiau informacijos apie žmonių, žmogaus e, teisų pažeidimus. Taip pat e, labai svarbu išsiaiškinti ir atsakomybę kalbinių požiūrių. bei bandyti paleisti tarp, tarptautinės teisės me, mechanizmą. Kitas nerima keliantis dalykas yra padėtis Irane. Čia mm, specialiojo pranešėjo įgaliojimai taip pat buvo e, išplėsti. Šrilanka. Toliau, čia Junktinės valstijos vaidina lemiamą vaidmenį, Europa taip pat, turiu galvoje lobistinę veiklą, Šri Lanka labai išplėtojo iš savo pusės lobistinę veiklą, stengdamasi pasipriešinti Junktinių valstijų ir, ir Europos e, pastangoms. Indija beje balsavo už šią rezoliuciją ir Indijai taip pat atrodo svarbus atsakomybės klausimas. Tad e, vyksta pakankamai aukšto lygio diskusijos ir daug šalių juose dalyvauja. Kalbėjome taip pat apie Libiją, Mali, o rezoliucijoje dėl e, mandato išplėtimo yra minimas Bahreinas, taip pat e, pirmininko pasisakymas dėl Haičio ir ten taip pat kalbama apie specialiojo pranešėjo įgaliojimų pabaigą. Tam klausimui jūs taip pat minėjote Palestiną ir Izraelį. Tai yra vienas iš e, esminių klausimų Europos Sąjunga ir mes turime derinti savo vidinę poziciją to klausimu. Bent jau šitam klausimui spręsti mes dedame labai daug pastangų. Mes e, norime aktyviai dalyvauti darybose. Žinoma, Mes manome, kad šios temos specifika galbūt e, nepateisina, specifika pagrindžia pakankamai tą faktą, jog vien šitai temai skirtas septintas punktas, politinių požiūrių be jokios abejonės mes negalime išvengti šitos temos. Europos Sąjunga norėtų, kad būtų parengta bendra pozicija šituo klausimu. Mes e, taip pat kalbėjome su Izraelio atstovais apie Izraelio dalyvavimą e, darybose. Vasario rezoliucijoje yra pabrėžiama būtinybė vykdyti nulatinę, nulatinį situacijos vertinimą šios sesijos e, metu žmogaus teisų tarybos e, pirmininkas yra komentavęs kaip tik šį aspektą. Mes tikimės, kad Izraelis e, peržiūrė savo, savo poziciją. Toliau teminiai klausimai. Mes, aišku, kalbėjome apie tikėjimą ir religijų laisvę. Priėmėme rezoliuciją, kurios pagrindinis tikslas yra išplėsti specialiojo pranešėjo e, mandatą šito klausimu. Jis beje pateikė puikų pranešimą apie religinės mažumas ir jų padėtį. Taip pat kitą pranešimą dėl teisės keisti tikėjimą. yra, yra tokia teisė e, numatyta yra ir jinai minima šiame dokumente lygiai taip pat kaip teisė apskritai e, nepraktikuoti jokios religijos. Kai kurie SBO nariai norėjo, kad būtų stebėsena dėl islamofobijos e, užtikrinta. Mes pasisakėme prieš ir konsensuso to klausimu pavyko pasiekti tik pačią paskutinę minutę. Tačiau manau, kad e, tas klausimas iš principo turi būti nagrinėjimas, nes ateitie dėl jo gali kilti daug sunkumų. E, ES kartu su Amer Latino Amerika kartu balsavo už rezoliuciją dėl vaikų teisų. Tai yra skaudus klausimas, nes čia kyla tiek dvasinės, tiek fizinės sveikatos standartų klausimas. Diskusijos buvo gana karštos, Mauritanija pateikė pakeitimų šiais klausimais. Mauritanija bandė sužlugdyti tą rezoliuciją ir jinai šiame kontekste rėmėsi nacionalinio suvereniteto argumentu. Tačiau dauguma dalyvavusių valstybių pakartojo, jog būtina užtikrinti visuotinį šių teisų pobūdį. Dvi rezoliucijos, kurias rėmė Prancūzija ir Belgija, rezoliucijos dėl mirties bausmės. Prancūzijos ir Belgijos rezoliucijos minėtos sukėlė tam tikrų nuomonių skirtumų, tačiau galų gale pavyko pirmąją rezoliuciją priimti be balsavimo, o antroji rezoliucija buvo priimta labai didelė balsų dauguma. Kitos temos - žmogaus teisų gynėjų vaidmo pilietinėje visuomenėje. Rezoliuciją šią temą palaikė Europos Sąjunga. Mes taip pat čia iškėlėme teisinių apribojimų turinčių pasiekmių žmogaus teisėms klausimą. Čia norėjome nusiųsti stiprų signalą, kad teisės saugos ar teisinės struktūros turi veikti taip, kad nebūtų neigiamų pasiekmių žmogaus teisėms ar žmogaus teisų gynėjams. Uh, Šią temą taip pat e, buvo primta rezoliucija. Mes e, to būdu pasistumėjome nemažai į priekį. Aišku, buvome šiek tiek nusivylę dėl dviejų rezoliucijų, dėl kurių iškyro problemų e, su Pietų Afrika Pirmoji rezoliucija yra susijusi su kova su rasizmu. Ir čia iškylo daug nuomonių skirtumų dėl formuluočių, kurios turėtų būti vartojamas tekste ir paskui galiausiai ES susilaikė balsuojant. Kitas nusivylimą sukėlęs dalykas. ES bandė siekti sustarimo su Pietų Afrika ir kalbant apie e, karinės struktūras bei saugumo užtikrinančias civilinės struktūras. Nepavyko susitarti šitais klausimais ir galų galia ES buvo priversta balsuoti prieš, tačiau tai nereiškia, jog mes neturime toliau nagrinėti tų karinių struktūrų ir, ir privačių saugumo struktūrų klausimo. Čia yra daug sumaišties, yra daug kas suplakama į vieną, tad toliau mes tęsime savo tyriamąją veiklą pietų Afrikoje, pretorijoje numatomas e, posėdis e, žmogaus teisų klausimų gegužės pabaigoje. Toliau. Buvo susitarta dėl ES tarp ES atstovų dėl teisės į taiką. Toliau e, teisingumas klimato kontekste. ES jau yra ėmusis iniciatyvų šituo klausimu ir tai yra susijęs su žmogaus teisėmis. Tai yra į darbo tvarkę įrašytas, į e, žmogaus teisų tarybos darbo tvarkę įrašytas klausimas. E, Apibendrinant galima pasakyti, jog mūsų sesija buvo labai veiksminga, bet buvo ir tam tikros įtampos ir tam tikrų trinčių. Jau senai nesame matę tiek daug priešiškų pakeitimų siūlomų įvairių delegacijų, pavyzdžiui, dėl e, vaikų teisių, dėl žmogaus teisių gynėjų. Buvo kalbama net apie žlugdančius uh, pakeitimus tokio pobūdžio. Dažnai yra kvestionuojamas tų ar kitų e, valstybių tam tikros rezoliucijos ir jos įmas įvairių priemonių, stengdamasi sužlugdyti, sužlugdyti tas rezoliucijas ir todėl galbūt buvo tiek daug neigiamų pakeitimų, tačiau mes tęsime toliau darbą ir bandome siekti teisių universalumo, įtvirtinimo bei kitų mano minėtų aspektų. Ir galų gale Egiptas bei e, kitos valstybės palaikė rezoliuciją dėl šeimos apsaugos, nepaisant to, kad tai gana didelis nuomonių skirtumus sukelianti rezoliucija, bet e, galų galia jiems e, buvo priimtinos formuluotės dėl šeimos narių apsaugos nes tai apima įvairias šeimos formas, nors aišku, čia lieka dar daug nuomonių skirtumų ir, ir kontroversijų. Toliau kalbant apie moterų teisės, apie lyčių lygybę bei e, diskriminaciją dėl lytinės orientacijos. Tai čia e, galų gale mums e, pavyko pateikti pakeitimų, kurios rėmė didelės valstybių grupės, Egiptas nusprendė e, pas, pasipriešinti šitam pasiūlymui, bet paskui manau, kad e, bus pasirengęs toliau tęsti e, diskusijas. Vyksta parengiamasis darbas, rengiantis 23 dienos susitikimui, kuris truks tris savaitės. Čia taip pat iškils šeimos apsaugos aspektas bei kiti svarbi klausimai ir temos. ES prioritetai yra žmogaus teisų padėtis Baltarusijoje. Čia taip pat yra specialusis pranešėjas paskirtas šitą temą. Taip pat Eritreja, Pietų Sudanas. Manome, kad e, teminės ataskaitos, teminiai pranešimai bus e, jau parengti iki tol ir reikės taip pat užtikrinti padėties tikrinimą. Kitą savaitę vyks APDEA e posėdis. E, ten bus kalbama apie smurto prieš moteris e, klausimą. 23 gegužės vyks šis posėdis. Moterų komitete taip pat buvo pasiekta nemažai teigiamų rezultatų, galbūt būtų tiek. Dėkoju jūsų pranešimas labai suprantamas. Sveikinam parengusi tokį puikų dokumentą, reikšmingai prisidėjote prie gerų sprendimų prieimimo. Norėčiau grįžti prie kai ko, ką jūs minėjote. Jūs sakėte, kad bus bandoma susisiekti su vyriausybėmis ir kai kuriomis organizacijomis ir tai bus daroma iki, pre, iki plenarinės sesijos, sesijos Ženevoje, iki jos ir paskui po tos sesijos. Mes norėtume žinoti, kas ten iš tikrųjų vyksta, kad žinotume, apie kągi kitą kartą bus diskutuojama žmogaus teisų taryboje Ženevoje. Žmogaus teisų komitetas e, iš Islamo šalių organizacijos irgi rengė panašų susitikimą, mes su jais irgi buvom susitikę. Turėtume atsižvelgti ir tai, kokią veiklą vykdo ši organizacija Ženeva, ar jų veikla konstruktyvi ar ne, ir turime būti pasirengę su jais diskutuoti. Dėl to, kodėl, pavyzdžiui, nebuvo palaikoma rezoliucija dėl kovos su rasizmu ir panašiai. Aš kitokią nuomonę negu Europos Sąjunga turiu šiuo klausimu taip pat. Mes rengiame siūsti delegaciją apsilankyti Afrikos sąjungoje. Dabar nenorėčiau, kad viskas būtų painiojama su Pietų Afrikos Respublika, bet galėčiau apie tai informacijos pateikti. Manau, kad Eritrėja ir Pietų Sudanas irgi būtų įdomios temos, kad turime išsiaiškinti, kaip ten dabar klostosi reikalai. Jūs minėjote Egipto delegacijos reakciją. Vyko diskusijos ir pas mus, ir man susidarė įspūdis, kad visi pasikeitimai šalyje nepasiekė diplomatinio lygio Ženevoje. Nes tenykščiai diplomatai kalba lygiai taip pat tomis pačiomis klišėmis kaip anksčiau. Kai vyko aukšto lygio susitikimas, kai susitiko ES ambasadoriai ir Ženevoje su minėtų valstybių ambasadoriais, tai tuomet įdomu tai, kad Egiptui atstovavo moteris. Tačiau tai be abejo neatspindi tikrosios moterų padėties Egipte. Ta moteris nėra aktyvi diplomatė. Mes kalbėjome apie diplomatiją ir sakėme, kad tas diplomatinės pastangas reikia derinti vieniems su kitais ir toliau. Tai gali padėti pasiekti pasikeitimų. Apie tai dar padiskutuosime kitą progą. Kolega Lamsdorf, man atrodo, yra pranešėjas vienu iš jūsų aptartų klausimų. Dar vyks um, konferencija dėl dėl, irgi dėl, dėl jūsų, kur bus aptariami jūsų paminėti klausimai. Ir manau, kad daugiau diskutuoti ir apie tai, kodėl teisė į taiką neturi e, šansų būti patvirtinta dokumente kaip tokia. Su Kostarikos ambasadoriumi diskutavau šio klausimu ir suprantu, kad klausimas delikatus, neaišku, kaip tai įgyvendinti. Tačiau jeigu norime kalbėti dokumente apie valstybių prievolės apsaugoti savo žmonės, tai kodėl nekalbėtume apie teisę į taiką? Gal ne visai supratau dar vieną dalyką. Specialusis pranešėjas aplinkosaugos e, klausimais ir žmogaus teisų klausimais. Ir jis, jūs minėjote, kad ES ne visai tai remia. Supratau, sako pirmininkė, ES remia tai. Mes dažnai sulaukime, spes, kartais nebūna specialių pranešėjų, jie irgi yra keliaujantys žmonės, dirbantis pagal savo darbo tvarkę. O Ženevoje būtų reikalingas toks asmuo. Mes turime susitikimą taip pat dėl korupcijos ir žmogaus teisių. Tai yra vyriausiosios įgaliotinės E, institucijos atstovas. Europos Sąjungoje, Sąjungų delegacija galėtų irgi būti informuota apie tai, ko, kas, ko ir kaip reikėtų klausti, kad būtų galima gauti daugiau informacijos. Think. So far from my side, I think we, um, so thank you again. Uh, definitely we, I said that. Tai štai, tiek būtų. Reikėtų pradėti jau renktis kitai sesijai, laikantis to paties formato. Ir paskui prasidės dėrybos dėl rezoliucijos, pirmiausia, tarp mūsų pačių. Parlamente daug dėmesio skiriama diskusijoms dėl konfliktų sprendimo. Ir dabar žinome, kad specialus toks klausimas bus darbo tvarkėje Ženevoje kitą kartą turėtume irgi e, numatyti galimybę pasikeisti nuomonėmis ir žmogaus teisų pakomitečio ir kohom. Pamatysime, kaip ir kada tą reikėtų suplanuoti. Londone vyksta susitikimas tarp užsienio reikalų ministrų. Bus kalbama apie brandolinę energetiką ir tai bus įtraukta į darbo tvarkę. Ar ten turėtų dalyvauti ir aplinkos saugos e, ministrai? Ar jums teko apie tai girdėti? <clears throat> Thank you so much. Um... Dėkoju. Manau, kad būtų gerai, jeigu mes galėtume e, aptarti įvairių sesijų aktualius klausimus ir mums reikia daugiau strateginio planavimo, nes aišku, sesijose įvyksta dalykai, kurie nėra iš anksto suplanuoti ir reikia kažkaip sugebėti juos taigiai reaguoti, iš anksto nesuplana, nesuplanavus. E, pavyzdžiui, mes neturime laukti e, iki gegužės su parengiamaisiais darbais. Mes turime kitai sesijai rengtis dar prieš kovo sesiją. E, pavyzdžiui, Eritrėjos, Sudano klausimai, e, ypač pietų Sudano, e, bus Liepos sesijoje aptarinėjama. Kai kurie, kai kurie klausimai yra aiškus, kada jie bus nagrinėjami, kokioj sesijoje. Ir, ir manau, kad Sirijos klausimas bus nagrinėjamas ir Birželio, ir rugsėjo sesijos ir generalinėje asamblėje, e, bet todėl yra labai svarbu keistis e, nuomonėmis, ypač kalbant apie mandatų įgaliojimų e, pratesimą. Jūs susitikote su įvairių regioninių organizacijų ir kitų organizacijų atstovais. Ir Ir mes mm, būtent atsižvelgdami tuos susitikimus nuolat įtraukėme dvišalius klausimus į darbo atvarkę. Ir tai yra svarbus dalykas ir labai svarbu, kad mes ir ateityje tą e, testume, nes jeigu mes nepaminėtume tų dvišalių kontaktų, dvišalių klausimų, tai tuomet mūsų kolegos Ženevos jų, e, juos nežvelgtų rimtai. Toliau kitas dalykas Jūs paminėjote e, žmogaus teisų komisijos SBO, žmogaus teisų komisijos e, vizitą. Mes turime e, taip pat susitikti su jais ir, ir aptarti tam tikrus klausimus, nes kad galėtume nutarti, kaip ir kokiose srityse mes galėtume geriau bendradarbiauti. Ir ypač kalbant, pavyzdžiui, apie rasinės diskriminacijos ir panašius klausimus. Ir tai, kad ES yra nepatenkinta rezoliucija, tai ne, neturi nieko bendro su mūsų įsipareigojimais e, tam tikrose sritise. Ir e, rezoliucijos tam tikri aspektai visiškai neatsispindi konvencijose ir susitarimuose. E, tokie kaip įgaliojimų klausimai ir taip toliau. O mūsų, mums susirūpinimą kaip rinktinėms tautoms kelia e, susirūpinimą tai, kad e, rasizmo, e, kova su rasizmu yra dažnai painiojama su e, visai kitais klausimais, pavyzdžiui, religijos laisvės ir, ir panašiai. Tai, tai kelia sunkumų e, dėl teisės į taiką. E, tikrai buvo puiku, kad mes pasikeitėme nuomonėmis pirmose konsultacijose dar sausio mėnesį Ženevoje, aptarėme visus sunkumus ir, ir, ir iš kur jie atsiranda. E, mūsų visų tikslas yra e, siekti taikos, bet e, mes turime konceptualiai susijęti šį klausimą su žmogaus teisų klausimu. Mm, čia mes turime kalbėti taip pat ir apie darbo metodus, kai mes rengiame prioritetus Žinivoje, mes bendra, bendraujame su įvairiomis geografinėmis darbo grupėmis, pavyzdžiui, Azijos darbo grupė, e, su jais aptarėme Šrilankos, Birmos, Mienmaro ir kitus klausimus. E, ir e, pavyzdžiui, Sirijos klausimus ir, ir taip toliau. Taigi mes bandome glaudžiai bendradarbiauti su savo kolegomis iš geografinių e, grupių. Taip pat bandome apžvelgti ministrų e, išvadas, kad taigi visa tai atsispindi bendrame mūsų požiūrėje. Ir E, galbūt e, šiek tiek užtruks laiko, kol e, atitinkamos komisijos nariai bus paskirti, bet mes jūs informuosime apie kitas tendencijas. Dėkuoju, sako pirmininkė, matau, kad daugiau niekas neprašo žodžių. Dėkuoju Jums už tai, kad apsilankėte mūsų posėdėje. Dabar keliaukime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra E, naujausios žinios apie netidėliotinius žmogaus teisų klausimus. Visų pirma, žmogaus teisų situacija Sudane. Praėjusiame, praėjusioje plenarinėje sesijoje aptarėme situaciją pietų Sudane. Ir manau, kad tai turėtų būti vienas iš Europos prioritetų žmogaus teisų tarybos birželio sesijoje. Sudane yra daug pabėgėlių iškeltų asmenų, e, ypač Darfūro regione e, yra daug žm klasikinių žmogaus teisų pažeidimų, e, yra baisi žmogaus teisų aktyvistų, kalinių situacija, yra paskelbtas arešto orderis tarptautinio tribunolo prezidentui Jeigu neklystų, Sudano prezidentas Bašyras neseniai paskelbė, kad kad bus paskelbta amnestija tam tikriems politiniams kaliniams. E, taip pat reikia nepamiršti Dohos konferencijos, kur buvo kalbam apie tai, kad 3,6 e, milijonai JAV dolerių per artimiausius šešerius metus bus skiriami Darfūro regiono infrastruktūros atkūrimui. E, taip pat buvo kiti finansiniai įsipareigojimai. ES pavyzdžiui paskelbė, kad ji skirs 35 milijonus e, JAV dolerių uh, rekonstrukcijos projektams, taigi aš galėčiau daryti išvadą, kad e, visi, visi šitie atstatymo darbai ES yra glaudžiai susijęs su žmogaus teisų klausimais, bet dabar aš ruošiuosi įdėmiai išklausyti tai, ką mums pasakys Europos išorės veiksmų tarybos atstovė, tai yra ponė Dorothy Stark. Ir e, Pone Korėja, nežinau, kur, kuri iš, iš jūsų pasisakys. Thank you, Madam Chair. I'm uh, Dorothy Stark. Dėkoju. Pane Pirmininkė, esu Dorothy Stark. E, Kūruoju Sudano ir Pietų Sudano klausimą. Apžvelgsiu politinį kontekstą, o paskui apibūdinsiu, kaip reaguoja į Europos Sąjungą, kaip reaguoja į žmogaus teisų padėtį Sudane. Po pilietinių karo pabaigos su pietų sudanu, sudanui atsirado galimybė vystyti žmogaus teisų teisės, žmogaus, žmogaus teisų padėtį. Nuo 2002-2005 metais konstitucijoje yra pasakyta, kad žmonės, žmogaus teisės turi būti saugoma, tačiau žmogaus teisų padėtis tebėra sunki ir tai jinai nelabai gerėja. Nedaug labai pažangos pasiekta tiek atliekant institucinės reformas, tiek apskritai grent žmogaus teisų padėtį. Nes nusikalstami veiksmai pamina nuolatos žmogaus pagrindinės teisės ir laisvės. Sudane, Sudano atžiūrėjų priimta daug tarptautinių teisės aktų dėl žmogaus teisų padėties. E, tačiau tie teisės aktai tarptautiniai gyventami Sudane labai menkai. Sudanas dar be to nėra pasirašęs ir konvencijos dėl kankinimų uždraudimo. Pilietinės ir politinės laisvės, e, spaudos laivė, e, pažeidžiama pilietinė visuomenė ir studentai reikalauja e, demokratinių reformų, reikalaujama uždrausti kankinimus saugumo pajėgoms. Pereitais metais, kai arabų pavasario kontekste prasidėjo žmonių pakilimas, neplenkė ir Sudano šie procesai, tačiau protestuotojai buvo masiškai areštuojami. Pikas tų areštų buvo ir šiemet, kai sausį Kampaloje, Ugandoje buvo susitikę atstovai pasirašyti e, naujo dokumento, hartos. Opozicijos partijos bent septyni poli, politikai grįžę į kartumą buvo nedelsiant areštuoti praėjusią savaitę. Buvo, prezidentas Bašyras paskelbė amnestiją visiems politiniams kaliniams. Mes be abejo sveikinam tokį jo žingsnį. Politinių kalinių dar nemažai liks ir kalėjime. E, tai yra tie politikai, kurie susiję kurie, buvo, kurie atsidūrė kalėjime be teismo daugiausia atveju. Pol, sudane mažėja politinės erdvės. Vyriausybė e, taip pat primė sprendimus 12 e, metų rugsėjį uždaryti kai kurias pilietinės visuomenės organizacijas. Auga konservatizmas, e, nes į tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimus žiūrima pagal tam tikros interpretacijos prizmę. Mes e, girdėjome ir apie tarptautinius procesus. Ir e, be to, toje šalyje, Sudane, dar taikoma ta vadinamoji kryžminė amputacija, kai nukertama, pavyzdžiui, kairė koja ir dešinė ranka. Darfure tokie išpoliai plačiai iš, išplitę ir, pavyzdžiui, moteriams kyla pavojus Darfure, jums kyla pavojus E, ir viešose vietose, jeigu kažkas nusprendžia, kad jos yra, pavyzdžiui, netinkamai apsirengusios. Darfūre labai paplitęs moterų privartavimas ir nuo to kenčia ypatingai perkelti asmenys. Žmogaus teisų aktyvistai patiria persekiojimus, e, jie savališkai arestuojami, be teismo areštuojami, jie žudomi. Tai visą tai be abejo yra didžiulė žmogaus teisų problema. Pietų Sudanas 2011 Liepą e, atsiskyrė nuo Sudano ir dabar ten, kuris valstybė, Sudano, val... Pietų Sudano valstybė. Ten irgi pasitaikė be tei, areštų be teismo ir taip pat pasitaikė civilių žmonių užžudimo. Buvo Nu, į tą vietą išsiųsti tarptautiniai stebėtojai, kurie sakė, kad vyriausybė moka pinigus tiems savo kažkokiems ginkluotiems būriams, kad jie užpuldinėtų civilius gyventojus. Saugumo taryboje jungtinių tautų sausio mėnesį situacija buvo aptarta ir Sudano vyriausybė Espilem Nors um, neigia, kad konflikto šalis kaip nors nukeitė nuo veiksmų. Milijonai civilių gyvena iš tikrai beviltiškoje padėtyje. Žmogaus teisių padėtis taip pat glaužiai yra susijusi ir su situacija Darfūre. Įvykiai vertinami ne vienodai, tačiau jaučiame, kad grėsmė žmogaus teisėms ten yra didžiulė. Žmogaus teisių situacija ypatingai blogėja šiaurės Darfūre ir aplinkiniuose regionuose. E, žmonės perkeliami į kitas vietas. Konfrontacija tęsiasi tarp maištininkų ir vyriausybės jėgų, o humanitarnė pagalba teikiantis žmonės ir toliau jaučia, kad jų veikla yra ribojama. E, mes išsakėme viešai šiuo, šį mums kilantį susirūpinimą. 12 metų sausį Prezidentas paskelbė dekretą, sakydamas, kad bus įsteigtas žmogaus teisų komisariatas. Tačiau paskirtas komisaras nesuvaidina jokio vaidmens skatinama žmogaus teisų apsaugą šalyje. ES politikai ir, politiškai ir konkrečių projektų dėka dalyvauja Sudane, gerina žmogaus teisų padėtį. Buvo paskelbta pareikšti pareiškimai susiję su žmogaus teisų klausimų, kurie buvo plačiai aptarti vietos spaudoje ir tarptautinių lygmenių. Čia kalbama be kita ko apie Darfūro konfliktą ir kalbama apie pilietinės visuomenės organizacijų veiklą. Mes dėl aiškių priežasčių neturime kontaktų su aukščiausiais valdžios pareigūnais Sudane bet stengiamės palaikyti ministerijų lygio kontaktus ir nuolatos susitikimuose kelime žmogaus teisų klausimus. E, politinių kalinių e, kalinimas, e, nevyriausybinių organizacijų padėtis, tai yra klausimai, apie kuriuos mes nuolatos kalbame. Gailimės, kad Sudanų vyriausybė toliau atsako bendradarbiauti su tarptautiniu baudžiamuoju teismu ES atstovai, kalbant apie bendrą kontekstą, vengia bet kokių neformalių sustikimų su mano minėtu asmeniu. 21 sesija Ženevoje 12 metų rugsėjį buvo ta sesija, kur buvo pasiekta esminių rezultatų, nors gal net jeigu būtų norėtusi. Pirmiausia, Sudanas buvo priverstas palikti žmogaus teisų tarybos būsnę. Antra, Sudanas nesugebėjo užkirsti kelių nepriklausomų ekspertų atvykimų į šalį ir buvo sustiprintas nepriklausomų ekspertų vaidmuo. Vasario mėnesį šių metų ekspertai ten lankėsi iš spaudos pranešimų, tikimės, kad pranešimas e, tarybai rugsėjo mėnesį bus tas, apie kurį bus kalbama daugiau negu seniau. Kai dėl konkrečių projektų ir priemonių demokratijai ir žmogaus teisėms. 7 milijonai eurų 2005 metais buvo paskirti tiems projektams įgyvendinti, įgyventa 11, 11 projektų. E, šia, šios pagalbos dėka siekiama propaguoti taikos kultūrą. E, politinis dalyvavimas, jos skatinimas, irgi yra vienas iš būdų užtikrinti geriau mažumų teisės. Daugelį siūlymų buvo kalbama apie lyčių lygybę ir moterų teisės. Programoje skatinama laikytis naujoviško požiūrio, modernaus požiūrio į žmogaus teisės. Taip pat būtina užtikrinti raiškos laisvę, skaitant e, laisvę, kino laisvę, kultūros laisvę ir panašiai. Dėkoju. Also, for... Dėkoju. Labai dėkoju už tai, kad priminėte, kad buvo pasiekta pažangos, kad ES ir kiti veikėjai gali užkirsti kelią tam, kad žmogaus teisų tarybos uh, tarp žmogus teisų tarybos narių nebūtų Sudano. Tai yra tokia situacija ir su kitomis valstybėmis. Nežinau, ar jūs žinote, kad šiandien ryte mes turėjome, mūsų posėdė vyko diskusijos dėl e, klimato kaitos ir žmogaus teisų. Ir vienas iš mūsų ekspertų e, pasakė, kad e, konfliktas Darfūrė buvo pirmasis konfliktas susijęs su klimato kaita. Ir Dohos konferencijoje buvo skirtos tam tikros lėštos, lėšos, kurias ES ir kiti veikiai turėtų skirti. skirti ar e, siekiant atstatyti ir Darfūrą, ir Darfūro regioną remti jo vystimasi. E, bet e, ten e, yra tam tikros klimatinės sąlygos, trūksta vandens ir, ir, ir panašiai. Ar jūs žinote, ar tai atsispindi, ar kova su šitais, e, su šiomis problemomis atsispindi įvairiose ES e, programuose, ar jūs atsižvelgėte savo programuose į, į, į tokius panašius aspektus? Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad konfliktas Darfūre yra labai sudėtingas konfliktas ir iš pradžių tai tikriausiai buvo konfliktas tarp centro ir nutų, nutolusių regionų, tarp e, taip pat buvo atskiri žmonių, atskiri maištai, o dabar tai yra konfliktas dėl tam tikrų išteklių. Ir, pavyzdžiui, dabar vyksta kovos prie e, aukso kasyklų, e, netgi tarp atskirų arabų genčių. E, taigi, tai yra tikrai tokios kovos ar konfliktas dėl skirtingų išteklių. Ir aš nesu informuota, kiek, e, kiek ekologinės problemos e, daro įtaką e, tom problemom, su kuriom susiduria pabėgėliai. E, mes tiesiog turime tokią žmogaus teisų situaciją, e, žmogaus teisų pažeidimus, nežinau, ar tai yra susiję su vandens e, trūkumu. Aš galiu Bet aišku, tas konfliktas iš tiesų įtakoja žemės ūkio situaciją, kenkia jai ir, ir e, atitinkamos lėšos iš projektų yra e, skiriamos e, gyvulininkystiai atgaivinti, padėti ūkininkams. kalbant apie humanitarinę pagalbą, aišku, e, yra sprendžiamos problemos e, pabėgėlių e, stovyklose, bet šiaip Darfūro regione ir, ir Žydrojo Nilo regione E, iš tiesų mes galime humanitarinę pagalbą teikti tik ten, kur turime prieigą, o, tos, o problemos tame regione yra e, didžiulės ir dėje ne visi, kam reikia pagalbos, gauna ją, nes dėl saugumo priežasčių mes negalime nuvykti į visa, visus regionus, kur žmonėms reikia mūsų. E, dėkoju Jums, mačiau, kad mano kolegės iš Drua užsirašė nes mes vyksime į, į susitikimą su Afrikos Sąjunga, tai būtų e, puikus pasirengimas. Toliau situacija Čede. E, dauguma pabėgėlių, šimtai ir tūkstančiai pabėgėlių iš Darfūro e, atsidūrė Čede. Ir EIVT atstovė atstovas Šadlin Modena. IVT atstovas e, pas, pasakys apie situaciją apie Čedą, bet e, negalėjo atvykti žmogaus teisų aktyvistas e, ir todėl e, iš Čedo, todėl jis atvyks į balandžio mėnesio mūsų posėdį. Karolin Lopes pateiks mums aktualiausią informaciją. Tout d'abord, commencer par remercier la, la sous-commission d'avoir mis le Tchad à l'ordre. Norėčiau padėkoti pakomitečiui, kad įtraukė šį klausimą į darbo tvarkę. Ir kuomet mano kolegė jau pristatė padėtį Sudane, tai norėčiau pridurti, jog e, Čadas dažnai pamirštamas šitame kontekste, kuomet kalbame apie Sudaną. Ir dabar norėčiau apibūdinti Čado padėtį. Praėjus maždaug dešimčiai metų konfliktų, Čado padėtis pastaraisiais metais pagerėjo, ypač pagerėjo po 11 metų, pasirašius taikos sustarimą su Sutanu. Tačiau tas stabilumas yra dar labai trapus regioninėme kontekste, turint omenyje, kad e, Centrinės Afrikos Respublikoje yra krizė ir taip pat, kad Malyje šiado ginkluotosios pajėgos veikia kartu su Prancūzijos ginkluotosiomis e, pajėgomis, tad sta, čiadoj iškyla papildomų iššūkių stabilumo požiūrių. E, dar reikėtų pridėti ir Libijos neaiškę padėtį, į tai reikia taip pat atsižvelgti, nes praeitais metais 90 tūkstančių e, į Libiją pasitraukusių čadiečių grįžo atgal ir tai turėjo pakankamai rimtų pasiekmių Čadui, todėl kad e, tuo pačiu padidėjo ir prekyba narkotikais, ginklais ir taip toliau. Taip pat e, islamistų Boko Haram grupės suaktyvėjimas e, Nigerijos ir Kamerūno valstybėse prisideda prie džihadistų veiklos intensyvėjimo. Tai taip pat yra rimtas e, dalykas, rimta grėsmė Čado saugumui, tą pripažįsta ir Čado institucijos. Bet e, kalbant apie vidaus padėdį, Čadoj iškyla taip pat ir valdymo iššūkis Demokratija kol kas dar yra užtikrinama nedrasiai. ES padeda Čadui, naudodama įvairias priemonės, tiek, e, tiek per finansavimą, tiek, tiek kitomis galimybėmis prisideda prie to. 12 metais Čade vyko pirmą kartą Čado istorijoje e, rinkimai į savivaldybės ES labai atidžiai stebėjo tuos e, rinkimus ir e, prisidėjo prie 2007 metų dar e, anksčiau santarvės susitarimo. Tačiau to susitarimo įgyvendinimas realiai kol kas dar nebuvo užtikrintas ir nuo 11, po 11 kovo buvo kontaktų su pilietinė visuomenė bei e, sukurta išminčių grupė, kuri turi nustatyti taisyklės, pagal kurias turi e, bendrauti opozicija su e, politinė dauguma. Yra tam tikrų sričių, kur e, yra padaryta pažangos, kad ir nedidelis, pavyzdžiui, politinių procesų srityje, turint omenyje tos pavyzdžius, kuriuos aš e, minėjau, ES taip pat e, padeda ir teisės saugos bei teisingumo struktūroms, tačiau yra tokių sričių, kur pažangos tikrai trūksta ir kur matome netgi tam tikrą regresą. Nuo 2010 metų Čadas turi veiksmų planą žmogaus teisų srityje. 2009 metais pasirašė e, žmogaus teisų konvencija. 12 metais buvo truputį pablogėjusi padėtis dėl pagrindinių žmogaus teisų, nes buvo nepagristų sulaikymų ir kitų pažeidimų. Buvo taikomos vadinamosios antikorupcinės ir, ir, ir, ir, ir kitos panašios priemonės ir jas taikant buvo padaryti tie pažeidimai. Galigata ir NGT, tai yra parlamentarai, kurie taip pat e, buvo įkalinti, nepaisant jų parlamentinio imuniteto. Pirmojo, pirmosios instancijos teismas nuteisė juos vienų, vienerių metų laisvės, atėm, e, laisvės atėmimui už brakonieriavimą. brakonieriavimą. Abu e, deputatai apskundė sprendimą ir paskui teismo sprendimas buvo pripažintas negaliojančiai, jeigu išlaisvinti. ES yra sunerimusi dėl žmogaus teisų. Yra Amnesty International ataskaita šito klausimu. Mes bandome veikti įvairiomis priemonėmis, kad padėtis gerėtų padedame atlikti teisingumo sistemos reformą bei e, teikiame kitokią pagalbą. Toliau žiniasklaida iki šiol žiniasklaida buvo saliginai laisva, ypač palyginus su kitomis Afrikos valstybėmis, tačiau 12 metais žiniasklaidai buvo daromas didelis spaudimas siekiant e, apriboti žodžio laisvę, kuri iki šiol buvo užtikrinama ir kuri yra numatyta uh, įstatymuose. Žmogaus teisų gynėjai taip pat susiduria su e, spaudimu. Moterų teisės nėra deramai užtikrinamos. ES struktūrinė politika, bendradarbiaujant su čia du, įgalino padaryti pažangą žmogaus teisų srityje. Buvo parengtos taip pat rekomendacijos, remiantis uh, 2008 metų stebėjimo rezultatais, kalbant apie tarptautinius mechanizmus, reikėtų paminėti, jog Čadas pasirašė mirties bausmės vykdymo moratoriumą. Irgi po ES daromo e, spaudimo iki šiol Čadas e, priešinosi tokiam moratoriumui ir, ir diskusijoms žmogaus ir diskusijoms dėl mirties bausmės panaikinimo, kalbant apie teisinės valstybės užtikrinimą bei prietinės visuomenės asociacijų darbą Europos, Europos Sąjungoje skyrė 6 milijonus eurų pagalbai šioms sritims. Taip pat yra siekiama pagerinti teisingumo sistemos institucijų darbą bei pagerinti prieigą, piliečių prieigą prie teisingumo. Vidaus saugumas taip pat yra stiprinamas. Aišku, yra daug iššūkių, apie juos yra kalbama bendradarbiavimo plotmėje gyvenant bendradarbiavimo priemonės politinis ir polit, ES politinis ir saugumo komitetas nagrinėja šitos aspektus savo e, posėdžiuose. Reikia pasakyti, jog buvusio prezidento į Senabre procesas gali turėti pasiekmių Čadui. 9 e, 90 metais šis prezidentas e, neteko posto ir e, gyveno Senegale. Teisingumo komisija, Čiado teisingumo ministerijos e, kaltino šį prezidentą ir jo režimą dėl 40 tūkstančių piliečių nužudimo bei dėl kankinimų. Šis procesas yra labai svarbus dalykas siekiant užtikrinti stabilumą čiade. Taip pat labai svarbu, kad e, tie, kas yra kalti dėl nusikaltimo prieš žmoniją, atsakytų už savo veiksmus. Tas e, procesas turėtų greitai prasidėti ir prie jo pradėjimo prisideda Afrikos sąjunga bei Senegalo naujoji valdžia, Europos sąjunga visą laiką rėmė Senegalo vyriausybę siekiant e, pradėti šį procesą. Ir ES taip pat suteikė techninę pagalbą šituo klausimu bei e, atliko katalizatoriaus vaidmenį apskritai šiame kontekste. Tuo būdu mes dedame pastangas užtikrinant kovą su nebaudžiamumu Afrikoje. Mes taip pat teiksime 2 milijonų eurų, eurų pagalbą, e, kad, kad tinkamai vyktų šis procesas. ES taip pat yra numačius padidinti tą pagalbą iki 3 milijonų eurų. Tai taip pat e, apimtų ir priemonės e, inf, inf, geriau informuojant čiado visuomenę šitais klausimais. Jeigu turite klausimų, dabar aš esu pasirengusi juos atsakyti. Thank you. I don't have. Uh, <laughs> Dėkoju, neturiu klausimų. Nesu susipažinusi su tais atskirais atvejais, bet tai, ką Jūs pasakėte, iš tiesų kelia susirūpinimą. Manau, kad mes turim e, stebėti, kas vyksta su Isen Abre. Ir taip pat būtų gerai, kad Senegalo vyriausybė perimtų šią bylą. Po daugelio metų lobistų veiklos tikiuosi, e, jie tą ir darys, nes e, buvęs prezidentas e, daug laiko praleido Senegale ir čia taip pat yra aktuolus klausimas visai tarptautiniai bendruomeniai ir kaiminėms valstybėms. Dėkoju, ne, nematau, kad dar kas nors norėtų užduoti klausimą. Taigi mes baigiame savo posėdį, kitų klausimų nėra, baigiame posėdį, dėkoju visiems už dalyvavimą.